Good afternoon, dear colleagues. Labadiena, gerbiami kolegos. Gerbiami komiteto nariai. Tęsime mūsų diskusijas, aptarinėsime Švedijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetus ir sveikinam pas mus atvykusi Švedijos migracijos ministrą Tobijas Bilstrom. Jis yra atsakingas už migraciją ir prieglopstį. Visų pirma, reikėtų pabrėžti, kad šiais laikais vis daugiau valstybių narių, kurios paskiria konkrečius ministrus, atsakingus už tam tikras politikos sritis. Ir tai akivaizdžiai rodo, kad migracija, pabėgėlių prieglopšio klausimai tampa vis svarbesniais, prioritetiniais. Tokiais jie tampa tiek nacionaliniai politikui, tiek europiniai. Europinė prasme turiu pasakyti, kad visai nesenai šiem klausimam e, aptarti buvo pateikta daug teisėkros pasiūlymų, teisės aktų projektų ir visą tai dar detaliau nagrinės komisija. Todėl galbūt daugam kyla klausimas, ar nesidubliuoja įvairios iniciatyvos ir ar pavyks išlaikyti nuoseklumą. O nuoseklios pozicijos, aišku, reikia. Apie tai bus kalbama ir Stokholmo programoje. Mes žinome, kad ministrė Beatris Ask sieks išlaikyti nuseklę poziciją ir nuolat stengsis palaikyti diskusijas su Europos parlamentu ir su mūsų komitetu. Ir mūsų komitetas, kaip ir anksčiau, teiks rekomendacijas dėl to, kaip galima būtų gerinti darbą, kaip galima būtų stiprinti mūsų darbą tam, kad pasiektumėm Stokholmo programos tikslų. Savo darbe vadovausimės sutartimis, pagrindinėmis sutartimis Ir, aišku, tai reiškia, kad mes irgi busim siejami su Stoholmo programos įgyvendinimu ir e, ta programa prasidės nuo Švedijos pirmininkavimo. Ir mes esame pasiryžę dirbti konkrečiai, tikslingai, tai jau esame sakę ir prieš tai pas mus apsilankiusiai ministrai, tai galiu pasakyti ir jums, ponas ministrė, ir tikrai aktyviai dalyvausime Švedijos kaip pirmininkaujančios šalies dalyvaujo rengiamuose diskusijose ir stengsime, kad šiame parlamente būtų e, taip pat parengta gerų rekomendacijų tolesniam darbui. Dabar steiksiu žodį ministrui Tobijas. Ir e, manau, kad bus po to užduota nemažai klausimų, į kuriuos ministras galės atsakyti. Pirmas klausimų etapas bus skirtas politinių frakcijų koordinatoriams, o po to galės klausimus užduoti visi kiti komiteto nariai ir stengsimės e, pateikti kiek galima daugiau klausimų. Ministrė, prašau. Kalbėtės kalba be mikrofono. Oh, sorry. Herr er ordförande, ärade er ledamöter av Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, komiteto nariai. Man didelė garbė būti čia, jūsų komitete, atstovauti Švedijai kaip pirmininkančiai šaliai ir pristatyti jos prioritetus prieglopšio ir migracijos rytise. Daugelį iš jūsų jau pažįstu, tačiau taip pat yra ir naujų veidų. Sveikinu jūs kad jūs išrinkti į parlamentą. Taip pat sveikinu ir komiteto pirmininką. Sritis, uh, už kurią esu atsakingas, yra labai plati. Uh, tikrai visų klausimų negalėsiu aptarti, bet uh, Visi šie klausimai, kaip suprantu, yra svarbus ir jums. Turiu taip pat paminėti, kad džiaugiuosi tuo, kad kai vyko rinkimai Europos parlamentą Švedijoje, tai tikrai rinkėjų aktyvumas buvo labai didelis. E, tai rodo, kad mūsų piliečiai vis labiau ir vis geriau supranta ES darbą. Noriu pristatyti mūsų prioritetus ir daugiausiai dėmesio skirsiu Stokholmo programai ir bendrai prieglapščio sistemai. Taip pat aptarsiu ir kitus klausimus, tokius kaip padėtis viduržėme jūros regione bei teisėta migracija. Kaip jau turbūt girdėjote anksčiau iš mano kolegės, ministrės Ask, viena iš pagrindinių Švedijos užduočių yra renkti strateginę e, programą teisingumo ir vidaus reikalų programą, taip vadinamą Stoholmo programą, ir ji taps pagrindiniu e, dokumentu ateities e, darbui. Ir tikrai esame nusiteikę parengti ambicingą programą ir kurti saugę, laisvą Europą, kurioje būtų užtikrinamos visų teisės. Tikrai jau nemažai darbo buvo nuveikti ir mes nepradedam savo darbų nuo nulio. Buvo patvirtinti bendri teisės aktai, kurie yra pagrindas bendrai imigracijos politikai, bendrai prieglapšio sistemai. Hagos programoje buvo numatyta daug priemonių, kurios jau yra įgyvendintos, kitos jau pradedamos įgyvendinti. E, praeitais metais taryba patvirtino Europos paktą E, prieglopšiui ir migracijai ir įgyvendinamos tą dokumentą valstybės narės įsipareigoja vykdyti nuoseklę, e, efektyvę prieglopšio politiką ir spręsti kylančias problemas. Būtent to dokumento patvirtinimas suteikia nau, nauji, naujų jėgų mūsų tolesniam uh, darbui, buvo įkvėpimas tolesniam darbui. Komisija taip pat įsiklausė ir tai, ką nacionaliniai parlamentai, pilietinės visuomenės atstovai turi pasakyti, ką mano plačioji visuomenė. Buvo išklausyta labai daug nuomonių apie tai, kaip reikėtų formuoti ateities politiką. Dabar reikėtų konkrečiau aptarti kai kurias idėjas ir pasiruošti tolesniam darbui. Mūsų darbo pagrindas bus komisijos komunikatas, kuris buvo parengtas, tai buvo e, birželį pristatytas komunikatas dėl laisvės ir saugumo erdvės kūrimo. Ministrai tą komunikatą aptarė Liepos mėnesį Stoholme. Džiaugiuosi, kad jūsų komiteto pirmininkas galėjo dalyvauti tame susitikime. Ir, e, kaip suprantu, pagrind, dėl pagrindinės pozicijos visos valstybės narės sutarė, pritarė tam, kas yra išdėstyta komunikate. Vienas iš dalykų paminėtas komunikate yra tas, kad reikia gerai valdyti imigraciją, tai yra turėti tokią imigraciją, kuri būtų naudinga visiems, tai yra tiek valstybėm narėm, tiek visai Europos Sąjungai, taip pat ir kilmės šalim bei atskiriem migrantam. Jei norime pasiekti Lisabono strategiją išdėstytų tikslų, tai yra, kad ES taptų konkurencinga dinamiška ekonomika, turėsime atverti savo sienas darbo migracijai. Taip pat, aišku, reikės atsižvelgti ir į demografinius iššūkius. Šiandien mes gyvename ekonominės krizės laikotarpiu. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad naujoji programa yra kuriama penkiem metam ir per tą laiką pasikeis ekonominė padėtis. Todėl turime būti lyderiais politiniai arenai ir jau dabar turime siūlyti tam tikras reformas, kurių reikia tam, kad ES galėtų pasinaudoti savo ištekliais. Per sustikimą Stokholme valstybės narės susitarė dėl to, kad nauja programa turi atsakyti daugelį iššūkių, turi susitarti dėl to, kaip bus rengiama migracijos politika, taip pat kaip galėtumėm e, teigiamai pasinaudoti migracijos tam tikrais reiškiniais. Taip pat buvo sutarta dėl to, kad valstybės narės turi dirbti kartu tam, kad kovotų su nelegalia migracija į ES. Tad labai svarbu ieškoti pusiausviros ir užtikrinti, kad saugumo priemonės, kurių imamės, e, nepažeistų žmonių teisių, kad nepakenktų bendriems mūsų interesams matome, kad kyla rizika pažydžiamom grupėm, pavyzdžiui, vaikam, kurie atvyksta vieni ir tikrai tą riziką, kurį jam kyla, reikia kiek galima labiau sumažinti. Todėl Stokholm programoje bus numatytos gairės dėl to, ką ir kaip reikėtų daryti, kad išlaikytume būtiną pusiausvyrą. Ministrai taip pat daug kalbėjosi apie naštos pasidalymą bei solidarumą. Dėl migracijos sąjunga patiria didžiulį spaudimą, tai yra didelis iššūkis mums visiems ir todėl reikia nuoseklios pozicijos tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Mūsų veiksmų atskaitos taškas turi būti globalus pasaulinis požiūris į migraciją, taip pat reikia pritaikyti ir admisijos principą. Ir pagrindinė mintis yra tokia, turime būti solidarus su trečiosiomis, su tomis valstybėmis narėmis, kurios patiria didžiausią spaudimą dėl migracijos iš trečiųjų šalių. Dar vienas iš keliamų tikslų yra sukurti bendrą europinę prieglopšio sistemą. Tas tikslas ir toliau išlieka labai svarbus ir tai reiškia, kad visi prieglopšio prašytojai turi būti traktuojami vienodai, jam turi būti taikomi tie patys kriterijai, nepriklausomai nuo to, iš kokios šalies jie yra atvykę. Per susitikimą Stokholme valstybės narės teigia, kad ben, reikia sukurti bendrą prieglopščio sistemą tokią, kuri būtų veiksmingesnė ir taip pat reikia užtikrinti prieigą prie šios prieglopščio sistemos ir tikrai reikia konsoliduoti labai daug anksčiau sudarytų susitarimų. Tad Stokholme vyko neoficialus ministrų susitarimas ir jo pagrindu turime dirbti toliau tam, kad parengtumėm galutinį Stokholmo programos variantą. Ir kaip jau sakiau, ta programa tikrai bus ambicinga, bus konkreti, joje išvardysim konkrečius prioritetus. Švedija, kaip pirmininkaujantis šalis, tikrai ketina e, atvirai dirbti, bendradarbiauti su visom institucijom, su visom valstybėm narėm Stokholmo programos rengimas mūsų nuomonė yra komandinis darbas ir aš tikiuosi, kad jau rudenį matysime tikrai aktyves diskusijas su Europos parlamentu, nes jūsų darbas taip pat labai svarbus siekiant gerų rezultatų. Galutinis rezultatas turi būti programa, kuriai gali pritarti tiek Europos parlamentas, tiek taryba. Gerbiami parlamento nariai, per daugelį metų ES turėjo prisimti daug įsipareigojimų e, žmonių, kurie turėjo išvykti iš savo šalių ir buvo priversti ieškoti prieglapšio kitur atžvilgių. Ir tokią politiką mes turime tęsti, turime kurti gerą prieglapšio sistemą. Dabartinėme pasiūlyme yra numatyta, kad turime užtikrinti didesnį skaidrumą, didesnį prognozojamumą ir taip pat turime remtis Ženevos konvencijos bei kit, principais ir kitais tarptautiniais susitarimais. Deja, valstybių narių nacionalinės sistemos tam tikrais klausimais labai skiriasi. Ir tai reiškia, kad atsakomybė, kurią nori prisimti valstybės narės, taip pat skiriasi. Ir tikrai labai sunku suvienodinti nuostatas visose valstybėse narėse, suvienodinti prieglopšio statuso suteikimo e, taisyklės ir principus. Jei asmo prašo prieglopščio, e, ne visuomet jis atsiduria palankioje e, padėtyje ir ne visų padėtis yra vienoda. Ir Aišku, dėl to dar sunkiau harmonizuoti visas procedūras. Čekija savo pirmininkavimo laikotarpiu tikrai skyrė labai daug laiko prieglopšio klausimų nagrinėjimui, na, o mes tęsime jų pradėtą darbą. Mes atidžiai e, įsiklausėme į parlamento per dėrybas išsakytą poziciją ir aišku atsižvelgsime į jūsų pasiūlymus tuo met, kai renksime tolesniam darbui tiek taryboje, tiek parlamente. Rudenį mes tęsime diskusijas, aptarinėsime įvairius klausimus ir tikiuosi, kad galėsime imtis konkrečių veiksmų. prieglopščio srityje e, jau priimta nemažai teisės aktų, tačiau kyla klausimų dėl tų teisės aktų įgyvendinimo. Ne visuomet tas įgyvendinimas buvo sėkmingas ir dar tikrai daug darbo reikės nuveikti valstybėse narėse. Vis dėlto ilgainiui aš manau, kad galėsime harmonizuoti tam tikras nuostatas, pavyzdžiui, pagerinti praktinį bendradarbiavimą, jį konsoliduoti. Yra pateiktas pasiūlymas įsteigti E, paramos centrą, taip pat e, pabėgėlių fondą ir man atrodo, kad tie pasiūlymai bus labai svarbus. Aš tikiuosi, kad tiek taryba, tiek parlamentas galės susitarti dėl šių klausimų ir tai pavyks padaryti dar rudenį. Ir kaip suprantu, šie klausimai yra prioritetiniai ir parlamentui. Mūsų darbo pagrindinis tikslas yra dirbti sparčiai ir laikytis tų laiko, laiko terminų, kurie buvo numatyti. Ir 2009 e, metais e, turėjo, turime baigti e, visus svarstymus susijusius su prieglopščio paramos centru. Taip pat turime renkti ir mokymus specialiem pareigūnam, kurie turės dirbti šiame centre. Taip pat turime užtikrinti geresnį e, informacijos, patirties mainų procesą tarp valstybių narių ir turime padėti vieni kitiems atlikdami tą e, konsolidavimo darbą. Pirmininkanti šalis tikrai yra nusiteikusi labai rimtai ir neketiname švaistyti laiko, norime dirbti sparčiai, konkrečiai ir tikimės, kad jūs laikotės tokios pat nuomonės. Na, o kalbant apie Eurodak reglamento pakeitimus, Galima tikėtis, kad taryba bendrą poziciją pasieks jau labai greitai, kol kas yra likusios tik tai kelios išlygos, tačiau uh, tikiuosi, kad greitai šie klausimai bus išspręsti, reglamento pakeitimai bus patvirtinti, tokiu būdu tikrai geriau pradės funkcionuoti Dublino sistema. Kalbant apie dėrybas tarp Europos parlamento ir tarybos šiuo konkrečiu klausimu, aš tikiuosi, kad vėlgi matysime labai konstruktyvų darbą, gerą bendradarbiavimą koordinavimą ir galėsime užtikrinti veiksmingesnę Dublino sistemą. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir taryba susitars iki žiemos. E, vis dėlto sąlygos gali šiek tiek pasikeisti, jeigu komisija pateiks naują pasiūlymą dėl institucijų, kurios kovoja su nusikaltimais ir joms, joms suteikiamos prieigos prie Eurodac. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasistumėti į priekį ir kad nereikės žvalgytis į praeitį. Dabar dėl Dublino reglamento pakeitimų ir atitinkamos direktyvos. Švedija pirmininkavimo laikotarpiu ketina labai artimai bendradarbiauti su Europos parlamentu, kad galėtumėme pastumėti tą darbą į priekį. Jokia paslaptis, kad egzistuoja skirtingos nuomonės dėl šio pasiūlymo, dėl šių pasiūlymų tiek taryboje, tiek tarp tarybos ir Europos parlamento. Nuomonė nėra bendra. Na, o bendra prieglopšio sistema Europos Sąjungoje iš tikrųjų reikalinga ir aš manau, kad įmanoma pasiekti kompromiso. Ir Švedija perėmė pirmininkavimo darbus tuo metu, kai tie klausimai iš tiesų tampa labai aktualūs. Matėme tragiškus įvykius, kurie įvyko viduržėme jūroje ir tikrai galiu Jūs patikinti, kad mielai išklausytumėme visų pasiūlymų, kaip būtų galima išspręsti susiklošiusias egzistuojančias problemas. Šioje srityje atlikti vertinimai rodo, kad egzistuoja pridėtinė vertė e, pagerint, pagerinant veikiančius um, teisės aktus, taip pat siekiant bendrų teisės aktų šioje srityje. Teisės e, priemonės e, turi būti pakeistos taip, kad būtų galima atsižvelgti į pasiekmes, padarinius ir valstybėms narėms tenkančius kaštus susijusius su tais pakeitimais. Tačiau egzistuoja aiškus politinis susitarimas dėl to, kad reikia toliau derinti teisės aktus. Na ir Hagos programoje mes nusprendėme, kad bendroji prieglopšio politika ES vėliausiai turi būti įgyvendinta dešimtaisiais metais. Galutinis terminas vėliau buvo pakoreguotas iki 12 metų, kai buvo atitinkamai migracijos plan, paktas patvirtintas. Jame yra numatyti pasiūlymai dėl teisės priemonių ir kitų būdų, kaip būtų galima veiksmingiau tvarkyti prieglopšio paraiškas Europoje. Na ir aš nemanau, kad reikia laukti dar ilgiau. Darbas jau yra prasidėjęs, reikia užbaigti ir pasiekti bendrų tikslų. Šiame svarbia darbe mums reikalinga parlamento tarybos parama tam, kad galėtume pasiekti pažangos. Taip pat tie žmonės, kuriems reikalinga apsauga, kurie negali atvykti ES į saugią vietą, kurie negali to padaryti patys, kurie užstringa pabėgėlių stovyklose ir negali pasirūpinti patys savo saugumu, neturi jokios ateities. ES valstybės narės gali daug ką nuveikti tam, kad jų situacija pagerėtų e, per perkelimus, pavyzdžiui, ir bendros prieglopšio politikos e, vienas elementų yra išorinis matmuo. Jis yra na, sudėtinė visos sistemos dalis ir ta perkelimų sistema turi būti įgyvendinta. Mes tą sieksime padaryti per savo pirmininkavimą. Ir komisija ką tik pasiūlė bendrąją perkelimų programą. Ir mes kartu su kitomis institucijomis rūdienį iš tiesų daug padirbėsime ties šią programą ir tikiuosi, kad pasieksime politinio susitarimo. Padėtis viduržėmio jūros regione rodo, kad egzistuoja aiškus poreikis sukurti bendrą politiką. Švedija yra labai dėkinga už parlamento skirtus išteklius, kai taryba priemė sprendimą dėl bendros iniciatyvos dėl Irano pabėgėlių perkelimo. Tas sprendimas buvo primtas praeitais metais ir aš įsivaizduoju, kad parlamentas pozityviai įvertins ir kitas strateginės perkelimo priemonės, bendradarbiaujant su šalimis už ES ribų. Ponios ir ponai, galiu Jūs patikinti, kad tikrai puikiai suvokiu, suprantu problemas, su kuriomis susiduria Malta, Kipras, Italija, Graikija. Ir tai, kad reikalingos priemonės tam, kad tarp valstybių narių būtų didesnis solidarumas ir kad būtų sumažintas tas migracinis spaudimas, su kuriuo tenka susidurti toms valstybėms. Valstybės narės, komisija, Europos parlamentas, Frontexo agentūra, kartu turi ieškoti bendrų sprendimų, kurie yra reikalingi, kuo galima greičiau tam, kad išspręstumėme problemas Viduržėmio jūros regione. Ponios ir ponai, žmonių kontaktai gyvenančių įvairiose valstybėse, ES ir už jos ribų yra labai svarbus, norint užtikrinti sklandų ekonominį socialinį vystimasi susitikdami, bendraudami su žmonėmis, mes tampame supratingesni, tolerantiškesni vieni kitų atžvilgių. Ir aš esu atsakingas ir už vizų politiką ir aš suprantu, kad bendradarbiavimas šioje srityje yra labai svarbus ES lygmenių. Švedija pirmininkavimo laikotarpiu labai artimai bendradarbiaus ir spręs vizos, vizų politikos klausimus ir mes norime akcentuoti, kad mums čia yra labai svarbus Vakarų Balkanų regionas. Tai yra tos valstybės Vakarų Balkanuose, kur, kurios turi atitikti tam tikras sąlygas tam, kad e, joms būtų panaikintas vizų režimas. Ir aišku, valstybės pasiekė skirtingos pažangos įgyvendint savo veiksmų planus. Ta pažanga nėra vienoda ir mes turime, aišku, paspausti Serbiją, Juotkalnyje, Firom, e, Makedoniją iki metų pabaigos, kad jos pasiektų pakankamai pažangos. Taip pat norime padrasinti žmonės siekti kad būtų panaikintas vizų režimas. Ir tikiuosi, kad vakarų Balkanų regione visos valstybės greitai galės keliauti be vizų į ES. Ir aš laukiu, kuomet Europos parlamentas parengs savo nuomonę šio klausimu, kuri bus perduota rudenį. Na ir pabaigai, mes kaip ir Čekija pirmininkavusi valstybė ir toliau bandysime nustatyti prioritetus, kuriant vizų informacinę sistemą, vis sistemą Panašu, kad ši sistema neįsigalios gruodžio mėnesį, nes kilo techninių problemų. Na, o mano siekis būtų štai koks, kad ši sistema, kuri turi būti įgyvendinta, kad jos įgyvendinimas dar labiau nesulėtėtų. Tokiu būdu būtų galima lengviau apdoroti e, vizų paraiškas, įtraukiant biometrinis duomenis, pirštanspaudus ir panašiai. Ir tai yra vienas svarbiausių e, aspektų, kurį reikia įgyvendinti. Taigi tai tokie yra pirmininkančios valstybės prioritetai migracijos vizų politikoje ir, aišku, darbo mums teks daug. Mielai laukiu bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir Libė komitetu. Dėkui uždėmesi ir dabar mielai išklausysiu jūsų klausimų ir bandysiu juos atsakyti. So much, minister, Ačiū ministrė už įžanginį žodį. Dabar pradėsime diskusijas. Kaip jau minėjau pradžioje, siūlau kiekvienam kalbėtojui kalbėti trumpai, tam, kad galėtų ministras, kuo galima išsameu atsakyti į klausimus. Be koordinatorių dar norės pasisakyti 15 komiteto narių. Taigi siūlau dabar jau ir dar ponas Kelleris, taip, ir siūlau braukti jau liniją. Tegu būna tai jau paskutinis kalbėtojas, taip, Keller. Dar ponas Mastela. Taigi siūlau pirmiausia, ne, siūlau tiek numatyti e, kalbėtojų, nes kito, kito atveju nespėsime visų išklausyti ir prašau labai laikytis e, jums skirto kalbėjimui laiko apribojimų. Taigi, pirmiausia, ponas Busutil, kuris kalbės EPP frakcijos vardu, jam skiriamos trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ministrė už pristatymą. EPP frakcijos vardu galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai esame atviri ir norime bendradabiauti su Jumis politinių lygmenių per ateinančius mėnesius tam, kad Jūs pasiektumėte savo tikslų šioje labai kontroversiškoje ir jautrioje politikos srityje, kuri, be kita ko, yra ir labai įdomi sritis, kur vyksta daug įvykių šiuo metu tiek ES, tiek Žinoma, daug dalykų vyksta ir vietoje, trečiosiose šalyse. Daug įvykių matome ir jūroje, jūrose. Taigi, man dabar kalbant, mano valstybė, ponė pirmininkė, Malta, 85 migrantus e, dabar sodina į laivą, kurie buvo išgelbėti prie Lampadūzijos salos šiandieną visai neseniai. Taip nutinka kasdien ir kelia tai daug klausimų. Ir aš manau, kad mūsų vaidmuo būtų kažkaip kovoti su, tais, su ta kontroversija ir bandyti konstruktyviai spręsti problemas, konstruktyviai diskutuoti. Juk galiausiai mes esame reikalingi tiem žmonėms. Jie, jie mūsų klausia, ką ES daro šioje srityje, kiek veiksmingai ES gali dirbti šioje srityje. Ne, ir aš manau, kad mes turime sąžiningai ir atvirai atsakyti į tą klausimą. Mano atsakymas į tą klausimą būtų štai koks. ES nėra tokia veiksminga, kaip kad mes norėtumėme, kad ji būtų. Dėl to su jūsų pagalba, su jūsų įdirbiu mes matyt galėtumėme gal kažko daugiau pasiekti per ateinančius mėnesius. Jūs kalbėjote apie Stokholmo programą ir galiu jūs patikinti, kad mes tikrai bendradarbiausime su jumis tam, kad jūsų tikslai būtų įgyvendinti. Tačiau tokie yra mūsų planai ateinantiems penkeriems metams. Dabar mus šiandieną labiau domina, ponė ministrė, tai kaip būtų galima pasirūpinti, kad priimti sprendimai. Pavyzdžiui, imigracijos ir prieglopšio paktas patvirtintas spalio mėnesį praeitais metais, kad jis būtų įgyvendintas. Ir tikrai kyla abejonių dėl to įgyvendinimo, dėl jau priimtų sprendimų įgyvendinimo. Trumpai norėčiau paliesti keturis klausimus, kuriems reikia skirti pakankamai dėmesio tam, kad imigracijos paktas būtų tinkamai įgyvendintas ir atitiktų mūsų lūkesčius. Pirmiausia, reikalinga ir toliau veiksmingai kovoti su nelegale imigracija. Patinka mums ar ne, tačiau taisyklės viduržėmio jūros, keliai viduržėmio jūros regione, migraciniai keliai yra nelegalūs ir su tais nelegalių imigrantų keliais reikia, reikia kovoti, juos uždaryti to, tuos maršrutus. Kalba eina čia apie nelegalią imigraciją ir jai reikia uh, užkirsti kelią. Panaikindami tokius nelegalius maršrutus, mes užkirstumėme kelią žmogiškausiams tragedijoms. Taigi reikia stiprinti Frontexo agentūrą, reikia stiprinti mūsų pastangas tam, kad mes galėtumėme koordinuotų būdų sugražinti tuos e, pabėgėlius, nelegalius imigrantus. Taip pat bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis yra visiškai aišku, kad kol mes negalėsime tinkamai bendradarbiauti su trečiosiamis valstybėmis, ypatingai kilmės šalimis, bet taip pat ir su tranzito šalimis. Kol to nepadarysime, niekuomet negalėsime sustabdyti tų procesų. Viduržėmio jūros regione yra visiškai aišku, kad kol neužsitikrinsime tokių valstybių kaip Libija bendradarbiavimo, niekuomet negalėsime sustabdyti nelegalių maršrutų klėstėjimo. Trečias dalykas - solidarumo priemonės jau baigiu, sako kalbėtojas, pietinės ES valstybės narės, joms reikia pritaikyti solidarumo priemonę. Ir man būtų įdomu išklausyti, ką Jūs manote šiuo klausimu ir galiausiai Europos e, prieglopšio paramos tarnyba. Kaip suprantu, tai yra vienas Jūsų pirmininkavimo laikotarpio prioritetų. Mes pasirengę bendradarbiauti ir tikimės, kad bus įmanoma pasiekti susiturimą pakankamai greitai šią srityje. Dėkoju, ministrė. Dėkoju, ponia Busutil, ponas Morajas. Dabar kalbės dar kartą, priminsiu trys minties kiekvienam kalbėtojui. Ačiū, ponia pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Ministrė, dėkoju už įžanginį žodį. Švedija, kaip ir Suomija, kuri pirmininkavo anksčiau iš tiesų bando labai smarkiai siekti bendrosios prieglopšio politikos. Tai yra viena problemų ir mano pirmasis klausimas būtų štai, kas, štai koks. Kaip jūs vertinate tamperį pasiūlymus? Praėjus dabar dešimčiai metų tikrai nėra sukurta bendroji prieklopšio politika, kuri buvo numatyta tamperės dokumentuose. Jūs esate ambicingas ir mes labai džiaugiamės dėl to, tačiau norime, kad realiai būtų sukurta bendroji prieglopšio politika per kuo galima trumpesnį laikotarpį. Aišku, tai yra gan sudėtingas klausimas. Taip pat džiaugiamės kad daug darbų buvo atlikta e, ankstesnės kadencijos parlamente, kuriant prieglopšio paketą. E, paketą. Ir džiaugiuosi, kad yra planuojama įsteigti prieglopšio paramos centrą, tarnybą. Ir kaip jūs strateginė prasme vertinate tai, ką parlamentas atliko per pastarąją kadenciją ir parengtus praeitos kadencijos parlamento pranešimus, uh, kad jie būtų tinkamai apsvarstyti, vertinant ir atsižvelgiant į prieglopščio prašytojų teisės. Antonijų Masa Padalgos parengtas pranešimas dėl sutikimo sąlygų, prieimimo sąlygų. Aš manau, kad ten yra nubrėžti pagrindiniai principai, kurių reikia laikytis, kuriant bendrąją prieglopščio politiką. Ir tai atspindi tai, ką sakė ponas Busutil, dėl to, kad reikia skubiai imtis veiksmų, dėl to, kad pietų valstybė susiduria su baisiomis problemomis ir reikalinga nuosekli politika. Tamperė dokumentuose jau buvo tokia vizija ir kaip jūs tą viziją vertinote 99 metais ir kiek jūsų manimų buvo padaryta nuo to laiko pažangos. Na ir bendrai vertinu tai, ką jūs pasakėte dėl prieglopšio paketo. Tiek. Dėkoju. Ačiū. Now. Dabar žodis Henis Plešert. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Dėkoju ministrui už pranešimą mūsų komitete. Turėsime dar ne kartą progų aptarti šios klausimus ir savaime suprantama remsime jūs kaip frakcija. Norėčiau vieną klausimą užduoti, kurį buvo užsiminęs ir ponas Buzutil. Trūksta solidarumo tarp valstybių narių. Ir tai tampa ir stabdžių, kuriant bendrą prieglopšio e, politiką. Turėtume dirbti su ekspertais, tačiau tos valstybės narės, kurios geografiniu požiūriu gyvena jautrose zonose, turi mokėti tarsi mažiau. Aš nesitikiu jokio savanoriškumo. Ypač kalbant apie perkelimo politiką, dar prieš rinkimus į parlamentą buvo kalbėta, kad ši tema ypatingai svarbu, reikia prisimti įsipareigojimus. Dabar nebėra vidaus sienų, todėl visos valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę ne tik tarybos išvadose, tačiau ir realybėje. Tai turime daryti laisvanoriškai. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujanti valstybė akcentuos ir tarp valstybinius santykius. Ačiū, ponia Flotre. Euh, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tos šalies ministrą, kuri prisėmė daugiausia pabėgėlių iš Irako. Jūsų programa yra tikrai ambicinga. Tačiau man būtų įdomu sužinoti, kaip vyksta dėrybos, kurias nori baigti komisija. Kokia jūsų pozicija? Kalbame apie dėrybą su Libija, kurios turėtų baigtos iki šių metų pabaigos, siekiant sudaryti bendradarbiavimo sutartį. Bendradarbiavimas yra ypatingai svarbi šios sutarties dalis. ypatingai akcentuojamos migrantų teisės, stengiantis, kad jie būtų ne iškeliami iš e, valstybės narės. Italija dažnai išsiunčia e, net tuos migrantus, kuriuos iš tiesų reikėtų saugoti. UNHCR kritikavo tokią Italijos e, taktiką. Jei mes išvarome žmonės iš šalies, tai rizikuojame to, kad juos tiesiog uh, pastatome į netokią prioritetinę padėtį. Buvo kalbėta apie Libiją. Ir man iškyla klausimas, kaip jūs, kaip uh, tarybos pirmininkas, stengsitės užtikrinti, kad pabėgėliai iš Libijos, Prancūzijoje ir kitose valstybėse galėtų naudotis visomis savo teisėmis. Kol kas negalime taip kontroliuoti situacijos, kaip norėtume. Ir kol kas nėra jokių galimybių bendradarbiauti su pačia Libija. Dėl Dublino reglamento norint, kad jis būtų efektyvesnis, jį reikėtų apkarpyti. Kodėl? Dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, siekdami sukurti bendrą prieglopšio ir migracijos sistemą ES lygmenių, turėtume suteikti tinkamą apsaugą apsaugos prašantiems asmenims turėtume siekti, kad prieglopšio prašantis asmenys gautų visas, visą reikiamą pagalbą ir integruotųsi kuo greičiau į socialinį gyvenimą. E, čia kalbu apie visus įmanomus ryšius, apie socialinius, apie šeiminius ryšius ir kitus. Kitas dalykas Žmonės perkelti į ES dažnai nesiryšta, nedrįsta teikti prieglopščio prašymo, nes baiminasi, kad jie bus išsiųsti, pavyzdžiui, į Graikiją, kur labai sudėtinga e, pasiekti, kad toks prašymas būtų patenkintas. Ir trečias dalykas Manau, kad ypač Graikijai tenka ypatingas, ypatinga našta, bandant atremti imigrantų srautus. Kaip Jūs įsivaizduojate, kaip plėtosis Dublino sutartis ir kaip Jūs reaguotumėte į ją? Ačiū, ponas Kilkopas. And, uh kolegos, aš esu buvęs Junktinės karalystės migracijos ministras ir turiu kai kurios patirties šioje srityje. Norėjau trumpai pakomentuoti keletą dalykų. Man ne visai išaiškėjo štai kas. Turėtume skirti migraciją ir prieglopstį. Aš visada, kai būdamas teisininkas, tiesa, nepopuliarus žmogus, supratau, kad taisyklės yra taisyklės ir migracijos taisyklių turėtų būti laikomasi. Aš suprantu, kad nacionalinės valstybės turi tam tikrų interesų, jos norėtų leisti migruoti gyventojams, tad Tačiau, kalbant apie prieglopstį, reikia laikytis jungtinių tautų konvencijos 51. 51 konvencijos. Reikia numatyti ir prieglopšio zonas prieglopšio prašantiems e, žmonėms. Taip pat reikia aktyviai bendradarbiauti su tomis šalimis, kurios skatina savo žmonės e, iškeliauti į Europą. Ir tokiu būdu e, išstumia žmonės į labai pavojingas aplinkybės. Nereikėtų daryti tokio spaudimo Europos e, Sąjungai. Mes gyvename civilizuotoje visuomenėje ir tokie reiškiniai yra netoleruotini. Turėtume stengtis padėti valstybėms Europoje, kurios pačios neturi pakankamai išteklių ir nesusidoroja su problemomis. Europos periferijoje e, atsiranda nereikalingas spaudimas. Mes turėtume padėti toms valstybėms, kurioms reikia pagalbos, tačiau turėtume pripažinti ir teisę pačiams valstybėms nusistatyti migracijos taisyklės. Dėkoju. Now, Ačiū labai, ponė, ponas Tavarės, trys minutės. Uh, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū labai, ministra. Pirmiausia, apie nelegalią migraciją. Dažnai pradedame nuo netos perspektyvos. Iš pietų į Europą atvykstantis migrantai, pavyzdžiui, iš Afrikos e, keliaujantis asmenys per Libiją, visų pirma yra asmenys, kurie jau kelintą kartą prašo prieglopščio Europos Sąjungoje. Ir mes čia turėtume kalbėti ne tik apie maršrutus ir nelegalius marš maršrutus, tačiau turėtume kalbėti apie tai, kaip turėtume stengtis ES migracijos politiką suformuoti taip, kad asmenims būtų suteikiamas prieglopstis jei jiems jo tikrai reikia, jei prieglopščio prašantys žmonės tikrai turi teisę į prieglopstį. Frontexo agentūra turi dokumentus pakeisti taip, kad būtų apsaugomos ir prieglopščio prašančių asmenų teisės. Dėl negalių maršrutų, tai turiu pasakyti, kad labai lengva pasakyti, kad turėtume užkirsti kelią negaliems maršrutams ir taškas. Tačiau labai sunku tai padaryti realybėje. Mes tarsi sekame labai nerealią ir maksimalistinę politiką, kuri jau nuo pat pradžių yra pasmerkta žlugimui, kaip pavyzdžiui terorizmo kovos politiką. Daug skambių žodžių, tačiau realybėje e, kovoti su terorizmu yra labai sudėtinga ir daug kas tik skundžiasi, sako, kad trūksta solidarumo. E, tačiau turime pripažinti, kad kai kurios politikos nuo pat pradžių buvo tiesiog nerealios. Norėčiau skatinti pamastyti apie realią politiką ir nerealią politiką. dažnai nuo realizmo tik vienas žingsnis iki amoralumo. Ir tai galiu pasakyti stebėdamas tai, kas vyksta, kai žmonės miršta jūroje, tai tampa nelabai aišku, kaip reikėtų sureguliuoti teisės aktus, kad e, tokios mirtis nepasikartotų. Manau, kad e, dėl tokių mirčių yra kalta būtent politika. Progecijo. Ačiū labai. Pirmasis klausimų raundas baigtas. E, assoluta e riconosciuta da tutti in questo dibattito del diritto e, dei. Bargecijo. Sì. Legitimumas lypi tame, kad prieglopščio prašantys žmonės turi teisę į prieglopstį, tačiau nereikėtų iškreipti ideologijos buvo pasakyta, kad Italija ir Malta, esančios ES pietuose, bando gintis ir jos kovoje su nelegalia migracija yra vienišos kovotojos. Tuo tarpu asmenys priklausantis mafijai dažnai turi ryšių ir su teroristais. Ir e, tai tampa didelė problema. Pone ministrė, atleiskite man, bet jūs labai mm, skubiai prabėgote vieną svarbų aspektą. Ir aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie reikalauja stengtis kuo labiau ir ne tik kovoti su nelegale migracija, bet ir saugotis nuo jos. Aišku, yra daug žodinių pareiškimų, pasižadėjimų, tačiau jie neveikia tranzito šalyse, kaip pavyzdžiui Libijoje ir kitose valstybėse. Kokių žingsnių Europa ėmėsi Afrikoje siekdama apriboti migracijos srautus arba kaip nors kitaip kovoti prieš šios srautus ten, kur jie būtent prasideda, o ne tik laukti, kol Afrikos lyderiai imsis tam tikrų konkrečių žingsnių. Kalbant apie valstybės, reikia pagalbos visoms valstybėms, toms, kurios kovoja su šiais reiškiniais. Savame suprantama, kai kurie prieglopšio prašymai nebus patenkinti, tačiau turime teikti visai mano paramą valstybėms. E, praėjusiais metais 14 tūkstančių pareiškimų sulaukė Italija, taigi 14 tūkstančių atvejų buvo nustatyti nustatyta, kad buvo pati, pažeisto žmogaus teisės. Šiais metais tokių prašymų sulaukta 300. Buvo daug kalbama, Europos komisija taip pat pareiškė kai kurias nuomonės, tačiau nieko neveikiama vyriausy... valstybių narių lygmenių. Ačiū labai. Dabar ateina laikas atsakymų raundui. Taigi, ministrė, žodis jums. Tack så mycket, herr ordförande, och tack så mycket för eh, många trevliga kommentarer. Ačiū, pirmininkė, ir dėkoju komiteto nariams už pastabas, už klausimus. Pradėsiu nuo pono Busutil pasisakymo. Taip, labai svarbu nuolat akcentuoti, kokioje sudėtingoje padėtyje atsiduria Malta. Aš pats asmeniškai lankiausi Maltoje vasaros pradžioje tam, kad surinkčiau visą informaciją vietoj iš pirmų rankų. Ir taip, pritariu, reikia realistiškai vertinti situaciją. Nėra kažkokio stebuklingo, greito sprendimo migracijos problemams, tačiau turime gerinti prieglopšio sistemą ir užtikrinti, kad mes darome viską, ką galime, kad vystytumėm gerą dialogą su trečiosiomis šalimis. Galbūt tai būtų vienas iš sprendimų. Pone Flotas ji irgi kalbėjo apie tam tikras problemas tarp, santykiuose tarp ES ir Libijos. Norėčiau tik pasakyti, kad vyksta diskusijos dėl pagrindų susitarimo su Libija. Tos diskusijos ypatingai svarbios ir komisijos vicepirmininkas ponas Baro vyks į Turkiją ir į Libiją E, vyks į vizitus šiuose šalise dar rudenį ir e, manau, kad tai aiškiai rodo, jog yra užmėgsti kontaktai su trečiomis šalimis dėl migracijos klausimų, dėl pajėgumų kūrimo, dėl gražinimo tų asmenų, kuriems suteikta apsauga arba tų, kuriems reikia apsaugos. Ir turime tiesiog užtikrinti, kad tas priemonės, kurias turime, bū, galėtume panaudoti tinkamai, kad jas išnaudotumėm. Toliau. Migracijos klausimų organizavimas, e, patirtis šių klausimų kontekste, jungtinių tautų atitinkamos konvencijos. Aišku, turime naudotis tomis nuostatomis ir konvencijomis mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis. E, ir man atrodo, kad yra ryšys tarp legalios ir nelegalios migracijos, bent jau komisija taip mano. Jei norime kovoti su nelegale migracija, kuri yra didžiausias legalios migracijos priešas, tai tai turime daryti tuo pat metu, kai atveriame duris teisėtai migracijai. Būtent tokiu principu reikia vadovautis ir tas principas bus išdėstytas ir Stokholmo programoje. Ponas Morės ir jo klausimas. Kalbėjote apie strateginį foną, ir tikrai galiu pažadėti, kad Tamperės tikslų mes ir toliau laikysimės, perkelsim juos į Stokholmo programą. Buvo padaryta šiokia tokia pertrauka Hagos programoje, bet turbūt visi žinote, kodėl taip atsitiko, dėl tam tikrų pasaulinių svarbių įvykių, bet aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu rasti pusiausvyrą tarp ES prievolės apsaugoti savo sienas ir e, atsakomybės visam pasauliu arba ryšių su visų pasauliu, su kitom šalim. Ir būtent šitas ryšys, šitas santykis mums labai svarbus. Pone Plashart, turiu pasakyti, atsakydamas jums, kad taip, kartais galbūt trūksta solidarumo iš valstybių narių, galbūt ne visada nori visos valstybės dalytis našta, bet man atrodo, kad vis dėlto nemažai yra pasiekta. Turime tam tikrus teisės aktus patvirtintus ir reikia stengtis juos įgyvendinti tinkamai ir tokiu būdu užtikrinti didesnį solidarumą. Ponas Kirkop, jūs visiškai teisus, kai sakote, kad turime atskirti migracijos klausimus nuo prieglopščio klausimų prieglopstis yra tam tikra teisė, kurią turi žmonės, o migracija yra galimybės. Tai yra tam tikros galimybės, kurias turi žmonės. Ir tikrai turime dar šioje srityje daug ką nuveikti, bet turime atsižvelgti ir į poreikius, kurie egzistuoja. Ir taip turime leisti valstybėm narėm nacionaliniu lygiu spręsti, kiek darbo imigrantų, pavyzdžiui, teisėtų migrantų priimti Vis dėlto manome, kad reikia laikytis principo, jog žmonės turi teisę prašyti prieglopščio ir gauti prieglopstį, kai to reikia. Tai bus įrašyta ir Stokholmo programoje. Toliau ponas Tavaras. Jūsų klausimas. Sisteminis prieglopščio e, principų įgyvendinimas. Taip, politinis susitarimas jau yra, teisės aktai jau yra. Europos Sąjunga negali ir neturi atsisakyti savo įsipareigojimų, jeigu jau yra pasiektas politinis susitarimas, jau yra teisės aktai. Pirmininkaujantys šalis tikrai imsis ryštingų žingsnių šioje srityje. Toliau ponas Borgecijo. Iš dalies į jūsų klausimą, manau, jau atsakiau. E, ir prevencinės priemonės, mano nuomonė, galėtų uh, būti dialogas su trečiosiomis šalimis. Mes, kaip pirmininkaujantį šalis, manome, kad yra aiškus ryšys tarp vystimosi politikos ir migracijos. Tas ryšys mums atrodo toks aiškus, kad mes Malmo mieste surenksime konferenciją, kurioje ir bus kalbama apie vystimosi politiką ir apie migraciją. Ir galbūt iš tos konferencijos mm, padarysim tam tikras išvadas, kurios padės mūsų tolesniam darbe. Ačiū. Dėkoju už labai sparčiai išdėstytas konkrečias pastabas ir atsakymus. Dabar vėlgi norėčiau visiems priminti dar kartą, kad laikas yra labai ribotas ir dabar po pusantros minutės, maksimum po dvi minutės suteiksiu kitiem kalbėtojams, nes sąraše jau yra beveik 20 žmonių prašančių žodžio. Todėl prašau dar kartą, prašau nepamiršti, kad mūsų laikas yra labai ribotas. Pone Koratsa Bild, prašau. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad tikrai didžiuojuosi ir džiaugiuosi tuo, kad pas mus lankosi ministras Bilstrom kuris tikrai puikiai balansuoja įvairius klausimus, sprendžia įvairiausias problemas ir tikrai džiugu, kad imigracija ir prieglopstis tokie svarbus klausimai yra jo rankose. Ačiū Jums. Norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį, kaip gerai jūs dirbote Švedijoje, kai teikėte pasiūlymą dėl įstatymo dėl darbo migracijos ir tas įstatymas buvo patvirtintas, priimtas ir jis jau dabar duoda gerų rezultatų. Taip pat noriu pasveikinti jūsų iniciatyvą įsteigti prieglopšio paramos centrus. Jie tikrai bus labai svarbus žingsnis pirmin. Ir norėčiau gauti daugiau informacijos apie konkrečiai šį klausimų, klausimą, kokiam etape dabar yra diskusijos dėl šių centrų. Taip pat mūsų frakcijos vardu noriu pasidžiaugti tuo, kad jūs paminėjote vizų liberalizavimo klausimą Vakarų Balkanų šalims. Tikrai džiaugiuosi, kad jūs numatėte ir tam tikrą laiko terminą, iki kurio šis klausimas turi būti išspręstas ir teisės aktas turi būti patvirtintas, tai yra iki šių metų pabaigos. Aš tikiuosi, kad tas pasiūlymas neužstriks šiame parlamente, neužstriks biurokratinėme mechanizme, nes tas pasiūlymas tikrai svarbus tūkstančiam žmonių ir tikiuosi, kad mūsų komitetas tikrai prisidės rengiant bendrą nuomonę. Ačiū. Dėkoju, ponė Sipal. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ką Europa, Europos Sąjunga daro, šis klausimas dažnai iškyla ne vienam. Manau, kad daugeliu atveju reikėtų klausti konkrečiau ir klausimą formuluoti kitaip, ką veikia nacionalinės vyriausybės ir vidaus reikalų ministrai. E, ponas ministras kalbėjo apie bendrąją prieglopščio politiką, tačiau ji ne visada bus garantas, kad tos šalys, kurios bendrai susitarė dėl bendros politikos, iš tikrųjų tą politiką ir įgyvendint savo valstybėse narėse. Mes jau nekartą pastebėjome, kad dažnai teisės aktų įgyvendinimas yra gan lietokas kai ponas Berlusconi teigia, kad dėl tam tikrų procedūrų jis sustabdė prieglopšių prašančių asmenų gražinimą į savo šalis, tai mes supratome, kad iš tikrųjų jis nesilaiko tų procedūrinių reikalavimų, kurių turėtų laikytis. Mano klausimas, kokias galimybės mes kaip ES turime laikytis ir kokiu procedūrų turėtume laikytis. Manau, kad pirmininkaujantį Švediją turėtų stengtis nustatyti tam tikras kvotas, patikslinant, kiek iš kokios valstybės žmonių gali prašyti prieglopščio. Tas kvotas reikėtų nustatyti kienai valstybei. Tokiu būdu būtų galima pasidalinti naštą ir pietų rytuose esančios valstybės galėtų lengviau atsikvėpti. Aš manau, kad pažvelgus į prieglopščio prašančių asmenų skaičius, toks kvotų padalyjimas reikštų, kad kai kurios valstybės nebūtų taip apkrautas, kaip yra apkrautas dabar. Manau, kad padalymas turėtų būti teisingas ir tai būtų vienas žingsnis, kovojant, į priekį kovojant su nelegale migracija. Aš suprantu, kad nelegalūs migracijos rautai yra sudėtinga problema, juos sunku sulaikyti. Būtent todėl reikėtų skatinti legalią migraciją ir tokiu būdu užkirsti kelią nelegalią migraciją. Dėkoju. Dėkoju, ponas Mišelis, buvęs komisaras. Albanie į mikrofoną. De faire la distinction très nette entre la problématique de l'immigration. Aš manau, kad svarbu daryti aišku skirtumą tarp imigracijos ir prieklopšio politikos. Negalime vieno elemento, vieno elementu piknaudžiauti kito sąskaitą. Aš pritariu daugeliui ministro išsakytų minčių, tačiau man ypatingai artima buvo štai kokia mintis. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia apmastyti apie darbo. Pamastyti apie darbo rinkas ES. Suprantu, ką jūs turite omenyje, tačiau nieko nesakėte apie tai, kokią, kokį pavojų tai gali sukelti besivystančioms valstybėms kad e, gali iš tų besivystančių valstybių nutekėti protas, tiesiog jie gali netekti mokslininkų, išsilavinusių žmonių. Ir aš manau, kad mes turime labai atidžiai skatinti politiką, kuri iš, išprovokuotų smegenų nutekėjimą protų nutekėjimą. Afrikai, pavyzdžiui, reikia ir daktarų, ir inžinierių, ir slaugytojų, kurie yra išugdyti, išmokyti tose valstybėse. Bet panašu, kad tik tai baigia mokyklas. Afrikos specialistai iš karto bėga iš, iš savo valstybių, ieškodami geresnių darbo galimybių. Negalime leisti, kad tai tęstųsi ateityje turime nepamiršti to dalyko ir į savo strategiją turite įtraukti ir šias mintis. Nes priešingo atveju mes būsime perdėm pragmatiški, perdėm materialistai, savanaudžiai, rūpinsimės tik savo valstybėmis. Galbūt yra kitų būdų, kaip būtų galima išspręsti darbo rinkos problemas, o ne vokti žmonės iš kitų valstybių, tokius žmonės, kurie yra labai naudingi toms besivystačioms šalims. Jei, έχετε κάνει σωστές διαπιστώσεις. Padopulus. Ačiū. Ministre, visiškai teisingai kalbėjote apie Viduržėmio jūros regioną. Ir minėjote įvairius veiksmus, kurio, kurių reiktų imtis. Tačiau aš nemanau, kad gavau atsakymą į tą klausimą, kurį iškėlė ir mano kolega. Kipras yra vienu valstybių, kuri turi labai smarkiai, spręsti, susidurėt smarkiai su migracijos problemomis. Vis daugiau prieglopšio prašytojų kreipiasi į mus, į mūsų valstybę, vis daugiau imigrantų. Dėl to, kad esame strategiškai labai svarbioje pozicijoje tarp ES ir trečiųjų valstybių ir tai kelia mums daug susirūpinimo. Kaip žinote, nuo 74 metų mūsų valstybę okupavo Tur Tur Turkijos armija ir problemos okupuotose teritorijose mums yra labai aktualios dėl to, kad trūksta administracinių gebėjimų tose teritorijose ir mes negalime įgyvendinti europinės teisės visoje savo valstybėje. Tos teritorijos buvo nelegaliai okupuotos Turkijos armijos, yra pogrindinė tur, Turkijos vykdoma ekonomikos politika, ta ekonomika, nuo, nuo kurios priklauso daug žmonių. Yra ta juodoji ekonomika, šešėlinė ekonomika ir Turkija nepripažįsta Kipro Respublikos, nepasirašo tinkamų protokolų, nepripažįsta mūsų valstybės. Taigi aš norėčiau pirmiausia jūsų štai ko paprašyti. Jeigu Turkija ir toliau negerbs, nesilaikys e, jokių reikalavimų ir, ir ne, ne, nesims priemonių, kad būtų išspręsta Kipro problema, tuomet reikia Turkijai daryti didesnį spaudimą. Taip pat Turkija siekia tapti ES valstybę nare. Tačiau tuo negalima pasinaudoti e, ir sumenkinti ES vertybių. Tas vertybės reikia besališkai priimti ir mums reikia imtis veiksmų šioje srityje. Prašau. Ačiū, ministrė Vilström, už labai įdomų Švedijos pirmininkavimo pristatymą. Aš tikiuosi, kad jis bus sėkmingas ir mes galėsime dar ne vieną kartą aptarti bendrus mūsų darbus. Prieš e, atostogas mes šiame komitete kalbėjome apie vaiko teisės. Ir jeigu įsigalios Lisabono sutartis, tas klausimas bus dar oriau nušviestas. Ir aš norėčiau užduoti klausimą apie pabėgėlių vaikus. E, problema yra labai aktuali, ji vis aštrėja. Ir norėčiau paklausti, kokia yra pirmininkaujančios valstybės nuomonė šio klausimu, kaip jie ketina spręsti šią problemą ateityje. Taip pat manau, kad perkelimo sistemos klausimas yra gan įdomus. Aš tikiuosi, kad mes galėsime šio pirmininkavimo metu padirbėti šioje srityje ir sugebėsime, kuo galima greičiau, e, pasiekti bendrų rezultatų. Dėkoju. Ačiū. Pone Serakeni, prašau. Norėčiau padėkoti ministrui už jo pasisakymą. Vakar Italijos premjeras pareiškė, kad jis blokuos Europos tarybos darbą, jeigu ES lyderiai ir toliau kalbės apie išsilaipinimą Italijoje. Norėčiau sužinoti, ką ketina daryti Švedija savo pirmininkavimo laikotarpį, ypatingai atsižvelgiant į pono Baro pasisakymą žodžius apie žmonės, kurie atvyko iš Libijos. Norėčiau sužinoti, kurie tartutinės, kurios tartutinės teisės normos buvo pažeistos. Dėkoju. Pane Blinkevičiūtė. Dėkoju gerbiamam ministrui už pristatymą prioritetų pirmininkavimo metu ir kartu norėčiau užduoti e, porą klausimų. 130 didžiausių Europos miestų paragino ES institucijas suteikti vietos savivaldai didesnę įtaką, daugiau teisių sprendžiant imigracijos klausimus. Tuo pačiu ir patys savivaldos atstovai pripažįsta ekonominę imigracijos naudą ypač įvertinant demografinę e, situaciją Europos Sąjungoje. E, tuo labiau, kad imigracijos poveikis ES e, valstybėse labiausiai ir jaučiamas didžiuosiuose e, miestuose. Ir būtent todėl tų miestų atstovai pasisako už rezoliucijos suteikstančios platesnę miestų savivaldą sprendžiant imigracijos klausimus įgyvendinimą. Tai kartu būtų ir atsakas į Stokholmo programą ir galėtų būti vienas kaip iš prioritetinių klausimų. Žinau, kad ES valstybėse yra skirtingų nuo nuomonių e, dėl daugiau galių suteikimo savivaldai migracijos klausimais. Įdomu būtų sužinoti, kokia jūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės ministro nuomonė šiuo klausimu. Ir kitas klausimas yra daugiau susijęs su ekonominė migracija, su darbo migracija, vėlgi įvertinant e, esamą padėtį darbo rinkoje ES valstybėse, kur bedarbystė sparčiai auga ir matyt neužteks ir metų ir dviejų, kad padėtis gerėtų. Ir e, Aš e, labai pritariu jūsų nuomonė išsakytai, kad nacionalinės valstybės turėtų lankščiai spręsti prieimimo klausimus imigrantų iš trečiųjų šalių įvertinant situaciją savo darbo rinkoje. Ir čia norėčiau e, pasakyti, kad na, tas e, kaip vienas kolega pasakė, kad yra vagiam, vagiami protą iš kitų šalių, iš Afrikos šalių ir panašiai, kad aukštos kvalifikacijos specialistai vertinami. Bet kartu noriu pasakyti, kad yra ir atvirkštinė situacija. Darbdaviai, ypatingai sunkmečių, labai e, paklausiai samdo E, darbuotojus iš trečiųjų šalių kaip pigę darbo jėgą ir tokiu būdu yra darbas ir pajamos pavogiamas iš e, tos valstybės, taip sakant, tų žmonių. Taigi kokia būtų jūsų nuomonė šiuo klausimu? Ačiū labai. Ir dar noriu padėkoti už e, na, jūsų konkrečius atsakymus, kur ne visada būna politikam būdinga, bet jūs aiškiai, konkrečiai atsakėt. Ačiū labai jums. Thank you. Señor Díaz de Mera. Ačiū labai. Senor prezidente, seré telegrafiko. Reimin... Aš labai trumpai kalbėsiu. Mūsų komitetui labai artimos yra migracijos temos ir um, tas fenomenas taip pat labai pažįstamas. Suprantame, kad reikia ir teisų apsaugos, ir uh, gražinimo klausimai taip pat turėtų būti išspręsti. Uh, Mane neramina du dalykai. Pirmiausia, Hagos programoje yra numatyta suformuoti bendrąją prieglopščio politiką iki 2010 metų. O jūs dabar sakote, jog tas terminas nukeltas iki 2012 metų. Kodėl? Būtų įdomu sužinoti. Galbūt galėtumėte paaiškinti, ar tai susijęs su procedūromis, ar su naštos padalymu, ar solidarumu? Ar nebūtų galima susitarti um, taryboje? Kitas mano nuogastavimas susijęs su pabėgėlių fondu, kurio e, biudžetas yra 600 milijonų eurų, numatytas 7-13 metams. Savame suprantama, galėtume pasinaudoti lėšomis iš šio fondo ir jas skirti prieglopšio prašantiems asmenims, tačiau sakoma, kad fondo lėšos yra naudojamos pabėgėlių prieimimui skatinti ir stiprinti. Ir ne tik pabėgėlių, tačiau ir perkeltųjų asmenų. Gal galėtumėte suteikti man vilties ir pasakyti, kokiu žingsniu ėmėsi Švedija, stengdama sutelkti daugiau asignavimų būtent šiam fondui. Ar galėtumėte pakomentuoti šį klausimą? Ačiū labai, ponas Bondas. Voorzitter, bedankt. Excellentie, het, eh, het volgende. Pone pirmininkė, pone ministrė, man labai nejauku čia sėdėti, todėl kad Europoje stebime didelius migrantų srautus ir egzistuoja kažkas tokio kaip paralelinės visuomenės galiu pasakyti, jog mums reikalinga legali migracija. Negali, nelegali migracija turėtų būti panaikinta. Ir tame pačiame Briuselėje, Londone ir Amsterdame, Birmingeme taip pat e, yra daug uždarų bendruomenių. Jūs teigiate, kad reikėtų leisti žmonėms migruoti. Tačiau gal galėtumėte pagalvoti antrą kartą. Ir greitai mūsų šalyse bus labai daug migrantų. Net 50 milijonų afrikiečių norėtų dirbti Europos Sąjungoje. Tačiau tie skaičiai yra labai dideli. Kaip pasikeis darbo rinka Europos Sąjungoje, juk ir dabar pastebimas didelis nedarbas. Pažiūrėkite į situaciją Niderlanduose. Situacija tampa neįmanoma ir turėtume, kalbėdami apie migrantų srautus, pagalvoti ir apie nedarbą. Galvokime ir apie paralelinės bendruomenės, visuomenės Rotadame ir kitose miestuose. Dažnai paralelinės bendruomenės susikuria ten, kur išpažįstamas islamas. Taigi, e, akcentuodama savo programos prioritetus, pagalvokite ir apie tai. Klausimą taip pat norėčiau užduoti. Ar jūs žinote, su kokiamis problemomis susiduria Paryžius ir Rotterdamas? Ar jūs esate pasiruošęs keisti darbo migrantų politiką. 50 milijonų žmonių nori dirbti ES iš Afrikos, kaip aš minėjau. Gal pakeisite vis dėlto savo politikos prioritetus? Ačiū labai, ponia Angelili. Prezidentė, ringraciu. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ponui ministrui už programos pristatymą. Norėčiau tarti keletą žodžių ir mano mintys panašios ir į kitų kolegų išreikštas mintis. Ministras kalbėjo, kad komisija pasiūlė parengti naują programą migrantų įtraukčiai skatinti. Aš esu visiškai tikra, kad galėtume pagreitinti šios procesus, kol kas Europa šlubuoja velkasi paskui. Kol kas valstybės narės nesusitarė dėl prieglopščių prašančių asmenų ir pabėgėlių. Reikėtų daugiau solidarumo valstybių narių tarpe, reikėtų ir dalintis atsakomybę. Nes priešingų atveju labai bus sunku susitarti ir rasti bendrus atsakymus į visus klausimus. Sulaukime vis daugiau prieglopščio prašančių žmonių. Ir kaip jau minėjau, visa našta neturėtų tekti tik išorės valstybėms - Italijai, Maltai, Ispanijai, Graikijai. Tikrai negalime šių valstybių palikti vienų. Taip pat reikėtų kokiu nors būdu užkirsti kelią ginčiams tarp, sakykime, Italijos ir Graikijos ar Italijos ir Ispanijos. Kolega Buzitilis kalbėjo apie pabėgėlius ir kiekvieną dieną girdime žinutes apie tai, kad naujas pabėgėlių laivas pasiekia vieną ar kitą krantą. Iš tikrųjų, prieglopšio problema nėra tik e, tų valstybių problema, į kurias patenka pabėgėliai. Visas valstybės turėtų dalintis našta. Ir baigdama noriu pasakyti, kad aš tikrai girdėjau daug skambių, svarbių žodžių, išgirdau ir kritikos Italijai arba Maltai, tačiau aš turiu pasakyti, kad nesulaukiu jokios kritikos toms valstybėms, kurios yra ES šiaurėje, tačiau vis dėlto sako, kad mes nepriimsime prieglopšio prašančių asmenų. Taigi tokia retorika, ypač galvojant apie žmonių gyvybės, man yra nesuprantama. Pone Alfano, ačiū labai Pone pirmininkė, dėkoju ministrui Bilstrom. Kaip ir prieš tai kalbėjusi kolegė, aš taip pat uždaviau keletą klausimų vakar, gal į juos nebuvo atsakyta, gal jūs galėtumėte į juos atsakyti. Daug kolegų ir kolegų kalbėjo apie tai, kad kol kas nėra susidarta dėl vienodų taisyklių. Egzistuojantis teisės aktai taip pat yra pažeidinėjami, kodėlgi jų nesilaikoma. Šiandien Italijos žiniasklaidoje buvo išspausdintos e, nuotraukos, kuriuose matomi pabėgėliai iš Somalio ir jie e, ten yra netoli Libijos, taigi juos sulaikė Libijos kariškiai, todėl kad jie buvo Libijos ir Lampedūzo maršrute. Jok tokia prieglopšio procedūra dar nepradėta, šie žmonės kartu su kitais pabėgėliais e, daugiau nei metus yra patalpinti į 5 kvadratinių metrų patalpėlę. Vieno somaliečio prašymas buvo atmestas ir šis somalietis e, kal... pasakė vieno interviu televizijai metu, kad E, jo prašymas nebuvo patenkintas ir jis buvo gražintas į savo gimtają valstybę. Kalbant apie pabėgėlių centrus Libijoje, e, ten yra ir jungtinių tautų konvencijos atstovų, jie lankosi ir kalėjimuose, O šiandien, trečią valandą po pietų, ponia daktarė Budrini iš Jungtinių tautų organizacijos teigi, kad vis dėlto tarnautojai dažnai negali lankytis tose vietose, kuriuose norėtų lankytis. Jei italai turėtų turi laikytis e, Ženevos e, konvencijos reikalavimų ir kitų tartotinių teisės aktų, tai iškyla klausimas, Ar mes iš tiesų laikomės tų teisės aktų, kurie jau yra? E, pagalvokite apie pabėgėlių centrus Libijoje. Gal galėtume iš tiesų pasiekti, kad ir ES atstovai apsilankytų Libijoje. Aš šį klausimą uždaviau ir poniai ministrei Ask baigsiu greitai, e, suformuluodama šį klausimą. Ką Švedija mano apie Berlusconi pastabas, kad nereikėtų komisijai kištis? Berlusconis pasakė, kad ES atstovas turėtų užsičiaupti. Norėčiau paprašyti laikytis kalbėjimo laiko. Pone Keller. Thank you. Mr. Bilstrom, you have been Ačiū. Pone Bilstrom, jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų sustarti dėl bendros prieglopščio politikos procedūrų. Reikėtų užtikrinti, kad šios procedūros e, tai nereiškia, kad turėtume laikytis pačių žemiausių įmanomo standartų Europos Sąjungoje. Ką Jūs manote, kaip norėtumėte ar galėtumėte sureaguoti tais atvejais, kai valstybės narės nesilaiko Ženevos konvencijos nuostatų? Ar reikėtų suteikti galimybę dar kartą prašyti prieglopščio, jei toks prašymas buvo vieną kartą atmestas pažeidžiant Ženevos konvencijos reikalavimus? Taip pat norėčiau paklausti, kalbant apie Stokholmo programą, Joje yra daug nuostatų susijusių su duomenų rinkimu, e, migrantų pirštų anspaudais ir taip toliau ir taip toliau. Kokia jūsų pozicija užtikrinant e, duomenų apsaugos teisės e, migrantams? Migrantai nėra mūsų valstybių piliečiai, tačiau jų duomenys taip pat turėtų būti apsaugoti. Dėkoju. Ačiū, ponia Pastelė. Io credo, signor Presidente, che Ponas Bastelli. un atto di leggero coraggio sia venuto dal rappresentante del... Aš manau, kad eh, ponas ministras iš Švedijos kalbėjo labai drąsiai, sakydamas, kad ES nėra solidarumo, ypač sprendžiant tas problemas, kurios aktualios ES eh, išorinių sienų valstybėms. Buvo kalbėta apie tai, kad trūkstama demokratijos. Buvo kalbėta daug. Išgirdome daug polemikos, kuri nebūtinai yra prasminga. Tragedija įvykusi Maltoje ir Italijos pakrantėje yra tokia tragedija, kuri liečia ir Briuselį, ir Berlyną. Tai reikštų tikrąją ES demokratiją, tačiau dažnai tiesiog nusisukama. Kalbama apie galimą pagalbą, kalbama apie e, prieglopščio prašytojų, pra, prieglopščio prašančių asmenų ir pabėgėlių prieimimą, tačiau Europa daugeliu atveju tiesiog užsimerkia. Neturėtume taip elgtis toliau. Kalbant apie pabėgėlių gražinimą, Italijos atveju tas gražinimas buvo neleistinas ir e, ši procedūra susijusi ir su e, gyvybės kainavusią drama. Mano pasiūlymas būtų toks. Turėtume pagreitinti procedūras, turėtume imtis iniciatyvos ir visų pirma, Švedija turėtų užtikrinti, kad kuo greičiau būtų suteikiama pagalba uh, toms valstybėms narėms, kurioms jos reikia. Tai nėra tik tų valstybių problema, tai yra visos ES problema. Turime išvengti, kad panašios dramos e, nesikartotų. Norėčiau dar kartą priminti, kad mūsų laikas ribotas žodis ponai Brons. Ačiū. Tikrai nebejoju, kad daugelis pabėgėlių ir prieglapšio prašytojų nebe priežasties išvyksta iš savo šalies. Vis dėlto, kai jie patenka į pirmą e, šalį, iš jos keliauja į kitą, tai tuomet, mano nuomonė, jau jie tampa ekonominiais migrantais. Prieš tai, ministrė, jūs kalbėjote apie ekonominę migraciją ir man pasirodė, kad jūs apie ją kalbėjot kaip apie autonomišką tam tikrą ir neišvengiamą procesą bet man atrodo, kad galim tai prilyginti žmon, prekybai žmonėmis. Tiesiog prekiautojų šiuo atveju negalime įvardinti. Tie prekiautojai, sakykime taip, yra globalizacija ir tam tikros nematomos jėgos. Ekonominiai migrantai ir juos priimančios bendruomenės tampa globalizacijos aukomis ir nėra traktuojami kaip žmonės, o tiesiog kaip produkcija. Dėkoju žodis Pone Ulma. Pone pirmininkė, pone ministrė, norėčiau sureaguoti į jūsų pastabą apie vis du sistemą, kuri dar neveikia kodėl ši sistema neveikia, nors prie jos dirbama seniai. Kitas klausimas, ką pirmininkaujantį Švediją žada nuveikti, kad ši sistema veiktų. Ir trečias klausimas, koks jūsų tikslas, ką dar galime pasiekti šioje srityje, turint omenyje, kad vis du neveikia. Now, minister. Dėkoju, ministrė, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti į visus klausimus. Visų pirma, ponia Koraca Bild, ačiū už gražius žodžius, be abejo, pasistengsime kiek galima labiau kaip pirmininkaujantis šalis. Kalbant apie paramos centrą ir apie tarybos poziciją. Turiu priminti, kad per neoficialų ministrų susitikimą, kuris vyko Liepos mėnesį, paaiškėjo, kad visos valstybės narės pritarė tam, kad tokia tarnyba, toks centras būtų įsteigtas. Tad tarybos pozicija aiški. Ir manau, kad tai yra geras pagrindas tolesniam diskusijom su parlamentu. Liberalizavimas taip pat irgi labai svarbus klausimas pirmininkaujančiai šaliai. Yra šalių, kurios galbūt ne visai tinkamai atlieka kontrolę, e, reikia stebėti tą padėtį ir reikėtų užtikrinti, kad viskas vyktų tinkamai. Nors kelia kalbėjo apie tai, ar iš vis galima sukurti bendrą prieglopšio sistemą. Norėčiau priminti, kaip komisija sprendžia šį klausimą, nes vienai per kitaip jie rengia direktyvas. Labai svarbu nepamiršti, kad komisija irgi turi tam tikrą kompetencijos lygį, turi tam tikras galės, bet mes kalbam apie praktinį bendradarbiavimą, kuris yra būtinas ir be jo nesukursim jokios sistemos, sisteminio požiūrio į prieglopsti. Tačiau priminsiu, kad būtent komisijai kaip nuosavybė priklauso direktyvos ir direktyvos aišku, būtent komisija turi žiūrėti, kaip yra gyvendinami teisės aktai ir ar valstybės daro tai, ką turi daryti. Norėčiau aiškiai pabrėžti, kad mano nuomonė kvotų sistema, prie, prieglopšio prašytojų kvotų sistema valstybėm narėm yra nebūtina ir netgi, sakyčiau, taip ne, neįmanoma būtų jos įgyvendinti. E, ir solidarumo tuo nepasieksime. Vis dėlto yra atskirų bandomųjų projektų, e, pavyzdžiui, Maltoje reikėtų pažiūrėti, kaip klosis reikalai su tais projektais ir kokiu rezultatu pasieksime. Vis dėlto visa tai grindžiama savanoriško dalyvavimo procese principų, o ne e, prievartinėmis priemonėmis. Deja, ponas Mišelis išėjo, e, bet aš tikrai norėčiau daugiau pakalbėti apie jo klausimą, kurį jis uždavė tikrai svarbu e, aktyviau diskutuoti dėl protų nutekėjimo, tai labai svarbu darbo migracijos kontekste, bet dar kartą noriu pabrėžti, kad labai svarbu daryti tą ryšį tarp migracijos ir vystimosi politikos. E, parama vystimuisi europinių lygių ir nacionalinių lygių yra naudojama taip, e, kad mes kompensuoti bandome tas problemas, kurios uh, egzistuoja, sakykime, sveikatos priežiūros srityje ar kitose srityse. Taip pat kyla pavojus, kad tapsime per daug kolonialistai savo darbe. Pavyzdžiui, sakim, Tanzanijoje slaugių mokslus baigę asmenys būtų priversti pasilikti toj šaly. Mes negalim jų uždaryti ir priversti būti toj šaly ir neleisti jam niekur išvykti. Taip dalyti negalime. Lygiai taip pat negalime ignoruoti to fakto, kad tokie darbuotojai išvykę į kitas šalis uždirba kitose šalise pinigus, kuriuos vėliau siunčia į savo šalis. Ir tie siunčiami pinigai taip pat yra svarbus aspektas tos šalies ekonomikai. Ir galbūt kai kuriuose šalise migracija yra labai naudinga finansinė prasme. Dabartinė krizė, ekonominė krizė nereiškia, kad visiškai dings demografinė krizė. Tikrai ne, nes tos krizės pasiekmes jausime dar ilgai ir manau, kad tikrai reikia nepamiršti šio klausimo. Toliau buvo keliamas Kipro klausimas. Turiu tik priminti, kad komisija, aišku, žino padėtį ir nemanau, kad šiandien ir čia mes galime rasti sprendimą. Aišku, bus tęsiamas dialogas su Turkija ir bus bandoma siekti pažangos. Pone Hert kalbėjo apie vaikų teisės jį minėjo vaikus pabėgėlius, kurie atvyks į šalį nelidimi. 21 rugsėjo taryboje vyks susitikimas, kuriame bus aptariamas šis klausimas. Jis buvo iškeltas Ispanijos iniciatyva ir tikiuosi, kad galėsime parengti kažkokias gairės, kuriomis galėtų vadovautis ES valstybės narės, e, kad žinotų, kaip reikia elgtis su tokiais pabėgėliais vaikais, kurie atvyksta nelidimi ir panašias nuostatas trauksime Stokholmo programą. Toliau klausimas, kurį uždavė Sarakijan, jeigu gerai perskaičiau jūsų pavardę, nors jūsų lentelė gan toli nuo manęs. Na, turbūt nereikia per daug gilintis man čia dabar į tai, ką sakė ponas Berlusconi, bet pirmininkaujanti šalis mano, kad, na, komisarai turi teisę užduoti klausimus, kurių reikia, tam, kad išsiaiškintų, kaip yra gyvendinamos direktyvos. Juk jiems priklauso tos direktyvos. Pone Blinkevičiūtė, taip, aišku, vietos valdžios institucijas reikia įtraukti į procesą ir į klausimus dėl migracijos bei prieglopščių ir mes tikrai labai teigiamai vertinam tokias idėjas. Ypač tai svarbu, kalbant apie darbo, darbinę migraciją. Tai yra neatsiejama bendro paketo dalis, paketo dėl migracijos, dėl prieglopščių ir labai svarbu užtikrinti, kad tie darbdaviai, kurie nori įdarbinti migrantus, galėtų tai padaryti, tačiau jie turi laikytis tam tikrų standartų, tų pačių standartų, kurie taikom ir to šalies gyventojams, tai yra socialinės apsaugos standartų, atlyginimų standartų ir panašiai. Mes tokiam požiūriu pritartumėm. Toliau taip pat buvo klausimas dėl Hagos programos ir dėl tam tikro atidėliojimo veiksmų. Na, e, gruodį praeitais metais migracijos paktas buvo patvirtintas ir Europos uh, Sąjungos valstybių vadovai nusprendė datą nuo 2010 pakeisti 2012. Tai tikrai nėra kažkokia naujiena, taip jau buvo nuspręsta anksčiau. Toliau, Europos pabėgėlių fondas. Yra skiriamos lėšos ir um, taip pat lėšos skiriamos ir prieglopščio paramos centrui. Uh, ir tos lėšos turi būti skiriamos pabėgėlių prieimimui ir fondas prie to turi prisidėti. Ponas Bontes sakė, kad netiki darbo migracija, na, bet gyvename sąjungoje, kur yra užtikrinima išraiškos laisvė, visi galime išsakyti savo nuomonę. Bet turiu pasakyti, kad Švedija, pavyzdžiui, dabar tikrai kenčia nuo šios problemos. Mums vis dar trūksta kvalifikuotų gerų darbuotojų, kurių mes negalime rasti savo šalyje ir turėjome keisti savo darbo įstatymus ir į mūsų šalį atvyko keliasdešimt tūkstančių e, darbo migrantų. Ir manau, kad įvairios šalis susiduria su panašiom problemom, bet primdami kažkokius sprendimus turime atsižvelgti į savo šalies poreikius ir į demokratinius iššūkius. Kaip jau sakiau ponui Kirkov, labai svarbu užtikrinti, kad bet kokios sistemos būtų grindžiamos nacionaliniais poreikiais. Reikia būtent tais poreikiais vadovautis. Žinome, kad yra įvairiausių uh, problemų įvairiose miestuose ir nebūtinai tos problemos visuomet yra susijusios tik tai su darbo vietų trūkumu arba pertekliu. Dar norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, ką minėjo ponia Alfano. Aišku, svarbu turėti aiškias taisyklės direktyvose ir aiškiai vykdyti tas direktyvas, pavyzdžiui, kaip kad yra direktyvo dėl prieglopšio prašymo. Bet norint viską tiksliai gyvendinti, svarbu užtikrinti, kad pabėgėlių kilmės šalys taip pat e, būtų linkusios priimti gražinamus asmenis ir tam reikia dialogo, reikia dialogo su tokiom šalim kaip Libija, pavyzdžiui. Ir galbūt e, reikėtų Libiją įtraukti į tam tikrus sprendimo prieimimo procesus tam, kad jie paskui galėtų įgyvendinti tai, ką mes nusprendžiame. Na, man atrodo, kad bendrais bruožais atsakiau į didžiąją dalį klausimų, kurie buvo užduoti. O poni Holmer pasakysiu, kad e, reikėtų kalbėti ne apie SIS2, o apie VIS2, todėl kad SIS2 šiandieno informacinė sistema nėra mano kompetencijos rytis. Aš galiu kalbėti tik apie vizų informacinę sistemą. Ačiū, ministrė. Ačiū, kad pasistengėte atsakyti į klausimus, į visus klausimus visiems komiteto nariam. Dėkoju labai. Ačiū už išsamius paaiškinimus ir mes tikrai su nekantrumu lauksime tolesnio bendradarbiavimo su jumis ir su Švedija kaip pirmininkaujančia šalimi. Linkiu jums viso ko geriausio. Ačiū. Thank you. Thank you. We salute you. Because <laughs> we keep going. That's excellent. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.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 Mėly kolegos, visi tikriausiai su manimi sutiksite, kad laikas spaudžia. Dėl to turime paskubėti ir pereikime prie kito darbo tvarkės punkto susijusio su Eurojust tarnybos pirmininko pristatymo Jose Luis Lopez Damota. Damotos? Ponas Būsitil kažką nori pasakyti. Taip, ponė pirminkė, jeigu teisingai supratau, šį rytą mes nusprendėme iškart po Čekijos atstovo, Čekijos ministro pristatymo pereisime prie biudžeto klausimo, biudžeto nuomonės klausimo. Ar dar kažkas pasikeitė, paaiškinkite, kaip ten yra. Pirmininkas, jeigu prisimenu, aš pats siūliau atidėti šį darbo atvarkės punktą kitai dienai, būtent iš karto po pono Damotos pasisakymo mes pereitumėme prie biudžeto tam, kad visi atvyktų, kad visi turėtų galimybę pateikti savo pasiūlymus ir sureaguoti į mano nuomonės projektą apie preliminarų į biudžeto projektą. Būtent taip ir dirbsime. Taigi pa, pa, pa, patiks, patikslinu iš karto po pono Domotos, Damotos e, pristatymo, jeigu jūs sutinkate, aš manau, kad galime pusvalandį skirti šiam klausimui. Uh, išklausyti pono Lopez Damotos. Visi pritarėme tam, kad Eurojust yra vis svar, tampa vis svarbesnė institucija, kuriai mes skiriame daug dėmesio, skiriame daug dėmesio jos darbui, veiklos rezultatams ir Eurojust metinės ataskaitos pristatymas Libe komitete faktiškai tapo tam tikrą tradiciją jau eilę metų ir mes dabar laukiame, mielai, septintosios Jose Luis Lopez Damotos ataskaitos, kuriam dabar žodį ir suteikiu, prašau. Pone Demotos. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Libe komiteto nariai, man tenka didžiulė garbė. Taip pat yra labai malonu, kad galiu šiandieną dalyvauti šiame posėdėje, kad galiu pristatyti Eurojust veiklos ataskaitą Europos piliečių atstovams, naujai išrinkta, išrinktiems piliečių teisų komiteto nariams. Eurojust vardu norėčiau pasveikinti Jūs, ponė pirmininkė, ponė Lopes Aguilarė, gavus naujas komiteto pirmininko pareigas. Aš esu Portugalas, esu, buvau generalinis prokuroras Portugalijoje ir buvau išrinktas Eurojusto pirmininku 2007 m. lapkričio mėnesį. Būtent ir kalbu šiandieną kaip Eurojusto pirmininkas, pristatau mūsų metinę veiklos ataskaitą. Tai yra septintoji veiklos ataskaita nušviečianti Eurojust veiklą. Tikriausiai tikiuosi visi esate gavę ataskaitos versijas savo gimtosiomis kalbomis. Na ir aš detaliai tos ataskaitos nepristatinėsiu, kadangi galite visi pasiskaityti tą ataskaitą, su ja detaliai susipažinti. Vietoj to aš pasinaudosiu man skirtų laiku, kad galėčiau pristatyti Jums Eurojust veiklą 8-9 metais ir taip pat Eurojust išorės santykius, kas irgi labai yra svarbu. Taip pat pakalbėsiu apie Eurojusto ateitį, vertinant naują Eurojusto peržiūros ataskaitą 2009 m. birželio mėnesį pasirodė tas dokumentas. Ir pagal šį naująjį sprendimą Eurojustas taps veiksmingesnė institucija ir aš dar trumpai grįšiu prie tų minčių vėliau savo pasisakymę. Norėčiau pakartoti tris pagrindinius Eurojusto tikslus. Pirmiausia, ES e, teisminės kompetencijos e, baudžiamosiose bylose Būtent 2002 metais buvo numatytos tos funkcijos, taip pat koordinavimas tarp, su nacionalinėmis kompetitingomis institucijomis. Taip pat dar vienas tikslas, matyt, pagrindinė, pagrindinė priežastis, kodėl įsteigta Eurojust yra sustiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų, ypatingai kuomet yra svarstomi uh, tarp valstybiniai atvejai, nusikaltimai e, susijęs su, viena, su dviejomis ar daugiau valstybių narių. Ir būtent santykiai su nacionalinėmis institucijomis sprendžiant tas bylas. Taip pat antras tikslas - pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, sustiprinti teisinių procedūrų veiksmingumą, ypatingai e, kovojant su tarpvalstybiniais, tarptautiniais nusikaltimais, tokiais kaip tarptautinis terorizmas, priekyba žmonėmis, priekyba narkotikais, sukčiavimas, pinigų plovimas, tam, kad nusikaltėliai greitai, veiksmingai būtų patraukti atsakomybėn. Norėčiau akcentuoti, kad nesame tyrėjai, nesame e, prokurorai, nesame prokuratūros institucija, esame teismų bendradarbiavimo institucija ir mūsų vaidmuo yra sukurti sąlygas geresniam nacionalinių institucijų bendradarbiavimui svarstant tas bylas tuos atvejus. Dėl operatyvinės veiklos 2008-2009 metais norėčiau akcentuoti kelis dalykus. Pažvelgę į metinę ataskaitą, pamatysite, kad nuo 2002 metų Eurojustas pasiekė daug pažangos operatyvinėje veikloje, E, nusikaltimai e, nusavybei, sukčiavimas ir priekyba žmonėmis sudaro didžiausią procentą bylų, kurios yra perdodamos Eurojustui. Ir dauguma tų bylų, tarpsime, tų bylų skaičius išaugo smarkiai 8 metais, kasmet auga tas skaičius. 1100, virš 1100 bylų buvo perduota nacionalinių institucijų Eurojustui ir 2007 metais 10 procentų išaugos tas skaičius. Ir, na, tai rodo, kad Eurojustas sugeba sėkmingai dirbti ir iš, iš, išnagrinėti tas bylas. Ir aišku, suvokiame, kad e, dirbame baziniu pagrindu, E, svarstome prašymus dėl abipusės teisinės pagalbos. Ir žinome, kad dar reiks nuveikti daug darbų tam, kad galėtumėme atlikti visus Eurojusto, Eurojust institucijos uždavinius, kaip yra e, nuspręsta 2002 metų sprendimuose, pagal kuriuos buvo įsteigta mūsų institucija. Kova su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Tam reikalingas koordinavimas, veiksmų koordinavimas, Tai yra numatyta dokumentuose, visuose vadovėliuose. Tačiau tai yra pats sunkiausias uždavinys, kuris mums tenka. Veiksmų derinimas tarp nacionalinių institucijų įvairiose valstybėse mes suvokiame, kaip sunku užtikrinti veiksmų suderinimą net vienoje, vieni, vienoje valstybėje E, tyrėjai, prokurorai, teisėjai turi derinti savo veiksmus vienoje valstybėje ir tai nėra lengva, o kai kalba eina apie policijos pareigūnų, prokurorų, teisėjų bendradarbiavimą tarp penkių dešimties valstybių, tuomet suvokėme iš tiesų, kiek sudėtinga yra tuos veiksmus tuomet suderinti. Tačiau tai yra esmė, užtikrinant bendradarbiavimą. Ir tai reiškia, kad veiksmų derinimas yra absoliučiai būtinas, jeigu mes norime įvertinti kriminalinius nusikaltimus įvairiose valstybėse. Susidaro įspūdis, kad kovojame su tais, kurie dirba nusikaltėliams. Ir reikia daug dar padirbėti, kad išsklaidytume nusikaltėlių tinklus. Būtent to dar labiausiai trūksta. Mes neužčiuopiame tų, kurie slypi e, tuose už tų tinklų, kas yra pagrindiniai. Ir aišku, yra 30 skirtingų teisinių sistemų, skirtingos kalbos ir aišku, dėl to kyla daug problemų. Ir kai kalba eina apie 10 ar 15 valstybių, reikia susitvarkyti su 10-15 teisinių sistemų ir tada kyla daug teisinių problemų, aišku, kyla ir kultūrinių problemų. Na ir aš nenoriu kartoti Euro justo funkcijų, darbų. Aš tiesiog norėčiau sutelkti dėmesį ties koordinavimo tikslu, kuris yra numatytas atitinkamo sprendimo straipsnėje. Vis susidurėme su, sudėt, sudėtingesniais atvejais, sudėtingesnėmis bylomis, įtraukiančiomis vis daugiau valstybių. Na ir yra dar viena mintis, kurią norėčiau išsakyti. Reikalingas teismų bendradarbiavimas nuo pat tyrimo pradžios. Tyrimas nėra vien tik tai policijos uždavinys, tyrimas yra ir teismų institucijų uždavinys. kuo labiau organizuoti yra nusikaltimai, tuo daugiau reikia, reikia priemonių, kad galėtumėme policijos darbu, kad policija galėtų įsikišti ir išsklaidyti tas nusikaltėlių grupuotės. Ir tos priemonės yra vis labiau susijusios su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Taigi, aišku, reikalinga kontrolė, reikalinga teisminė veiklos kontrolė nuo pat tyrimų pradžios ir tam vėlgi reikalingas bendradarbiavimas tarp policijos, tyriejų, prokurorų ir teisėjų. Tik tokiu būdu galima veiksmingai užtikrinti demokratiją ir teisinės valstybės principus. Patirtis rodo, kad Eurojust įsitraukimas yra labai svarbus, užtikrinant bendradarbiavimą ir veiksmų derinimą ir aš galiu pateikti keletą pavyzdžių. Eurojust koordinuotos bylos leido e, išsklaidyti didelės nusikaltelių grupuotės, nusikaltelių tinklus, nelegalios imigracijos e, nusikaltelių tinklus, e, priekybo žmonėmis tinklus. Mes tiesiog suorganizavome koordi, tokius koordinacinius, koordinacinius susitikimus, skatinome bendradarbiavimą, e, svarstėme abipusės pag, teisinės pagalbos prašymus ir tokiu būdu sugebėjome suimti, sučiupti daug nusikaltėlių, atlikome konfiskavimo ir e, kvotos tikrinimo veiksmus tuo pat metu keliose valstybėse. E, Ir taikant tokias priemonės mes turime pasirūpinti, kad jos atlik, būtų atliekamos tuo pačiu metu skirtingose valstybėse, nes priešingų atveju parodymai yra e, prarandami. Ir vienu, pavyzdžiui, atveju 24 asmenys buvo areštuoti skirtingose valstybėse tuo pat metu, kitu atveju 65 asmenys tuo pačiu metu buvo areštuoti skirtingose valstybėse. Taigi, štai tokie būtų pavyzdžiai. 2008 metais met, 134 koordinacinius sutikimus organizavimą įtraukiant ir nacionalinės institucijas, tai yra policijos pareigūnus, prokurorus, teisėjus. Ir būtent jie patys turi apsispręsti, ką daryti ir kaip tuos veiksmus tarpusavėje suderinti. Tam reikalingi tie koordinaciniai susitikimai. Ir per tuos 134 susitikimus juose dalyvavo daugiau negu 1500 e, nacionalinių pareigūnų, teisėjų, policijos pareigūnų, prokurorų. Taigi praeitais metais matome, kad suorganizavome daugiau nei 700-800 koordinacinių susitikimų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 6000 policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų iš įvairių valstybių. Tai reiškia, kad mes pasiekėme neblogų rezultatų ir mūsų darbas nulatos e, tobulėja, vystosi, na kaip faktiškai sniego gniužti, vis auga tie darbai. Taip pat reikia paminėti, kad Eurojust turi apibrėžti savo operatyvinę veiklą, atsižvelgiant į ES prioritetus. Ir tai yra labai svarbu, kadangi nuo 2006 metų ES nustato e, prioritetus e, baudžiamojoje teisėje, būtent kuriuos nusikaltimus reikia laikyti pagrindiniais nusikaltimais, tokiais, kur ES turi labiau įsitraukti, įsitraukti juos sprendžiant, kalba eina apie vėlgi tuos plačius nusikaltelių tinklus, e, kurie plauna pinigus, užsima tartautiniu sukčiavimu, tartautinis terorizmas ir panašiai. Taigi, Tai yra tarybos e, patvirtinti dokumentai, e, kuriuose apie tai yra kalbama. Ir valstybės narės suvokia e, tuos dalykus ir turi atspindėti tuos siekius savo nacionaliniuose teisės aktuose, nacionaliniu lygmeniu. Ir čia kyla problemų, kadangi tie prioritetai kaip ir yra skirti tik tai ES institucijoms o realiai nėra derinami tie prioritetai su nacionalinė sistema ir nėra atsiskaitoma ir tai aišku turi įtakos ir iš biudžetų ištekliams. Mes turime prašyti komisijos ir parlamento e, lėšų ir turime pateisinti savo finansinę prasme savo projektus. Yra kelios rytis, ponė pirmininkė, jeigu dar turiu šiek tiek laiko. yra kelios rytis, kur matome svarbių poslinkių. Pirmiausia, e, Europos arešto orderis 2008 metais Eurojust 237 bylas svarstė susijusias su Europos arešto orderio įgyvendinimu ir pritaikymu. ir taip pat teikė patarimus dėl, teikė patarimus dėl e, tokių atvejų, kai tas pats asmuo yra ieškomas vienos ar kelių valstybių ir tuomet mes nusprendėme, kuriai valstybė yra suteikiamas tas europinis arešto orderis. Dar vienas dalykas susijęs su terorizmu. Terorizmas yra pagrindinis prioritetas, visuomet tai buvo. Eurojust prisidėjo prie Europolo ataskaitos. Ir taip pat nuo 2008 metų rengia terorizmo, nuteis, te, nuteistų dėl terorizmo tokius protokolus, statistiką, ataskaitas, teikia informaciją apie e, kovą su terorizmu Europoje. E, Taip pat rengiame e, nacionalinių pareigūnų atsakingų už kovą su terorizmu susitikimus tam, kad na, situacija pagerėtų ateityje ir turiu pasakyti, kad 2005 metais rugsėjo mėnesį taryba priėmė sprendimą, pagal kurį valstybės narės įsigalioja visą informaciją siūsti Eurojust susijusią su kova, kova su terorizmu ir aš tikru, turiu pasakyti, kad kol kas situacija mus nuvilia, nes daugiausia informacijos gauname iš atvirų šaltinių. Tai reiškia, kad mes gauname informacijos daugiau iš žiniasklaidos, laikraščių, televizijos, nei iš nacionalinių atsakingų institucijų. Taigi štai kokia yra realybė. E, tyrėjų grupės yra labai svarbu, bendros tyrėjų grupės yra labai svarbu kovojant su tarp valstybiniais nusikaltimais, mes vis dar naudojamės XIX amžiaus metodais, kovodami su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Ir reikia kitų priemonių, novatoriškų priemonių kovai su tarptautiniu ir tarpvalstybiniu nusikaltimu. 2008 metų konvencija neseniai įsigaliojo. Atsiprašau, 2005 1997 metais buvo labai skubu patvirtinti tą naują priemonę, tą konvenciją ir jai, prireikė, jai įsigalioti prireikė aštuonių metų. Na, ir dar viena galimybė - kurti tas bendras tyriejų grupės. Ir dėja situacija mus labai nuvilia, nes yra labai nedaug tokių bendrų tyriejų grupių ir toliau yra siuntinėjami laiškai, vykdomieji raštai. Tai yra prioritetas kurti tas bendras tyriejų grupės ir mes prašėme finansavimo e, komisijos pasiūlytai programai, komisija skiria finansavimą. E, tam, kad galėtumėme skirti finansinę paramą nacionalinėms institucijoms, kurios galėtų įsteigti tas bendras tyrėjų grupės. Pirmiausia, reikia apmokėti e, komandiruotės policijos pareigūnų, apmokėti viešbučių sąskaitas, nes, na, valstybės narės tiesiog neturi tam lėšų. Ir taip pat skirti vertimo paslaugas ir žodžiu, ir raštu, taip pat kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir panašius dalykus. Taigi dabar laukiame e, paraiškų. Eurojust tinklapyje jau yra formatas. Plankas ir tikrai manau, kad gausime nemažai paraiškų. Nes na, na, kol kas negavome daug, nėra, nesusilaukė programa didelio entuzijazmo. Nacionalinės institucijos, policijos pareigūnai, prokurorai tikiuosi pasinaudos šią naują priemonę kovojant su nusikaltimais. Dar vienas dalykas - vaikų apsauga. 2008 metais taryba pakviestė Eurojust paprašė, kad Eurojustas įsteigtų kontaktinį vaikų apsaugos centrą tam, kad būtų kaupiama informacija, taip pat teikiami patarimai, kai vyksta tyrimai susijęs su vaikais. Na, žinome, kad yra vaikų pornografijos daug problemų internet, internete ir čia reikia, aišku, daug darbų atlikti. Kasmet primename, kad kad dėja kol kas nėra pasiekti tinkami rezultatai. Dar vienas dalykas - Eurojusto išorės santykiai, santykiai su kitomis Europos institucijomis ir trečiosiomis šalimis. 2008 metais mes pasirašėme praktinį susitarimą dėl bendradarbiavimo su Olafu. Ir turiu pasakyti, kad reikia dar daug ką padaryti, kad veiksmingiau galėtumėme kovoti su sukčiavimu ir kitomis nusikaltimo praiškomis susijusiomis su finansiniais ES interesais, įskaitant ir euro apsaugą. Euras nėra nacionalinė valiuta, ją turi apsaugoti ir apginti ES. Ir tikrai kyla labai daug rimtų problemų dėl euro padirbinėjimo ir taip pat nusikaltimai susiję su ES biudžetu. Kyla tam tikrų nesusipratimų dėl Olafo ir Eurojusto kompetencijų, nes atrodytų, kad abi institucijos daro tą patį. Toks įspūdis susidaro. Ir reikia paaiškinti, kas už ką yra atsakingas ir tam, kad veiksmingiau galėtumėme dirbti ir, ir mūsų vaidmo būtų aiškesnis. Uh, Taip pat bendradarbiavimas su Europolu. Europolas yra pagrindinis mūsų partneris. Europolas Hagoje jau buvo, pagal Hagos deklaraciją buvo įsteigtas ir mes dirbame su šia institucija. Ir turiu pasakyti, kad turėsime peržiūrėti 2004 metų susitarimą. Matyt, bus pasirašytas naujas susitarimas, kuris pagerins dabartinę padėtį. Ta susitarimą pasirašysime rugsėjo 21 dieną šio mėnesio, rugsėjo 21 dieną, e, čia Briuselėje. Taip pat pasakysiu, kad Eurojustas atlieka 12 12 bylų peržiūrą. E, Europolas yra dabar pradėjęs 18 bylų, mes iš jų 12, 12 dalyvaujame. Dabar bendradavimas su ne, ne ES valstybėmis narėmis - Islandija, Kroatija, JAV. 2008 metais pasirašėme bendradaviamo sutartį su Šveicarijos federacija. Konfederacija tai yra labai svarbus mūsų partneris už ES ribų ir su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Taipogi. Taip pat pasirašėme ketinimų protokolą su su e, pietų ir vidurio Centrinės Amerikos valstybėmis. Bendradarbiavimas su pietų Amerikos valstybėmis yra labai svarbus konkrečiose srityse, žinoma, tokiose srityse kaip e, kova su priekyba narkotikais. Na ir taip pat yra ir kitų Eurojusto sprendimų. Kaip jau minėjau pradžioje, aš tiesiog e, paminėjau tuos penkis dalykus, kurie yra patys svarbiausi Eurojusto institucijai ir e, kalbant apie, ypatingai apie Eurojusto ateitį. Tai yra bendras Eurojusto ir valstybių narių, teisingumo ministerijų, prokuratūrų, nacionalinių parlamentų uždavinys tam, kad tie sprendimai būtų įgyvendinti. Na ir pirmiausia, Eurojusto operatyvinė veikla turi būti pagerinta, statusas turi būti sustiprintas. Taip pat svarbu, kad nary, kad e, nacionalinis narys atliktų konkretų darbą Hagoje. Nes dabar kai kurie nacionaliniai e, Eurojusto nariai nedirba nuolatos, nedirba reguliariai. Jie dirba savo valstybėse ir tiesiog atvyksta į Hagą į susitikimus. Ir jokia organizacija negali dirbti tokiu būdu. Taip pat naujasis sprendimas yra susijęs su tai, kad nacionaliniai nariai turi turėti padėjėjus ir pavaduotojus. Ir tikrai tie nacionaliniai nariai atlieka didžiulį darbą. 50 procentų valstybių narių neturi, e, nėra paskyrę tiems nariams padėjėjų ir pavaduotojų. Jau praėjo 60 metų nuo to laiko. 16 metų nuo to laiko, kai Eurojustas buvo įsteigtas. Šešeri metai, atsiprašau. mes esame vis dažniau pripažįstami kaip nacionalinės teisinės sistemos dalis ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes tai reiškia, kad prokurorai, teisėjai Hagoje turi būti pripažįstami kaip nacionalinės teisinės sistemos dalyviai nariai, nes priešingų atveju sistema nepasiteisins. Dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su informacijos mainų gerinimu. Eurojustas neteikia jokios informacijos. Mes tiesiog informaciją gauname, dirbame jos pagrindu. Tai yra mūsų maistas, tai, kas ateina iš valstybių narių, ta informacija. Ir mes taip pat siūlome visas sąlygas informacijos apsaugai baudžiamosiose bylose ir esame sukūrę labai stiprią techninę sistemą, kuri buvo sukurta per pastarosius keletą metų ir teisinę sistemą duomenų apsaugai užtikrinti. Dar vienas dalykas - bendradarbiavimo gerinimas su nacionalinės valdžios institucijomis ir taip pat su europiniais tinklais, kadangi Europoje yra daug tokių tinklų, tačiau dauguma jų negali dirbti, nes neturi, tarkim, sekretoriato. Na, o prieimus naująjį sprendimą, Eurojustas gaus, e, prims, pavyzdžiui, genocido ir kovos prieš žmoniją centro sekretoriatą, taip pat e, sekretoriatas e, bendroms tyriejų grupėms, taip pat galbūt tinklas, kuris kovoja su korupcija, irgi gaus sekretoriatą. Dar vienas dalykas susijęs su nacionalinės koordinavimo sistemos įsteigimu nes tikrai nėra įmanoma skatinti veiksmų derinimo Europos lygmenių, jeigu nėra veiksmų derinimo nacionalinių lygmenių. Taigi turime tiesiog apjungti visas tas bendras pajėgas. Na ir dar vienas dalykas - santykiai su Frontexo agentūra. Mes esame pasirašę susitarimą su Interpolu, su Frontexu, kitomis agentūromis. Dabar dėl biudžeto. Pabaigai, ponė pirmininkė. poreikiai auga. Aštuntaisiais metais gavome 20 milijonų ir pakorenkuojant į biudžetą dėl 4,8 milijonų, 9 metais gavome 22,5 milijonus ir prašėme dar papildomo finansavimo 3,9 milijonų kurie dar nėra patvirtinti, laukiame patvirtinimo ir tikimės, kad mus pasieks geros žinios. 2010 metams prašėme 33 milijonų eurų. Na ir realiai vertiname, kad gal, matyt, patvirtins mums apie 30 milijonų. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes manome, kad Eurojust įsteigimas yra labai svarbus žingsnis, kuriant didesnę saugumo, teisingumo, laisvės erdvę. Tai yra pirma institucija ES, kuri turi kompetenciją baudžiamosiose bylose ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pasiekti puikių rezultatų. Turime pripažinti, kad Eurojustas sukuria pridėtinę vertę, kovojant su rimtais tarp valstybiniais nusikaltimais ir aš tikiuosi, kad galime pasikliauti, kliautis jumis dėl nuolatinės paramos. Esame įsitikinę, kad tą paramą iš jūsų nuolatos gausime. Aišku, turime kritiškai vertinti savo veiklą ir gerinti darbo ir veiklos rezultatus kovojant su tarp valstybiniais nusikaltimais, tačiau reikia žmogiškų išteklių, reikia biudžeto, reikia valstybių narių e, įdirbio ir noro bendradarbiauti. Ir galiausiai norėčiau padėkoti Piliečių laisvių komitetui už parengtą nuomonę dėl naujojo Eurojust sprendimo, ir konkrečiai vienam parlamentarui, kuris rengė šį pranešimą, su kuriuo mes e, susitikome Hagoje. Dėkoju už tą stiprią paramą. Ir ačiū uždėmesį. Galėsiu dabar mielai atsakyti į jūsų klausimus, jeigu jų turėsite. Jeigu norite dar pasidalinti savo mintimis apie Eurojus veiklą. Ačiū. Tai mes turėtume Jums padėkoti, ponė pirmininkė, už septintosios metinės ataskaitos pristatymą. Yra penki parlamento nariai norėję užduoti klausimus. Aš noriu vėl priminti, kad turime laikytis grafiko laiko. Vieną minutę vienam klausimui. Turime taip pat baigti darbą iki pusės septynių, atsižvelgti į vertėjų galimybės. Taigi, pirmiausia, Emil Baskurt, vieną minutę. Dankjewel, voorzitter. Ačiū labai, pirmininkė. Stebėdami Eurojusto veiklą per keletą metų galime pasakyti ir analizuodami ataskaitą, kad 500 sukčiavimo bylų buvo vykdomų per Eurojustą. Mano klausimas susijęs su jūsų ambicijomis nagrinėti kompleksinės bylas skirtingose valstybėse narėse. Ypač, kai sukčiaujama e, remiantis islamo šalių fondų lėšomis. Dažnai e, tūkstančiai eurų dinksta ES ir nuteka į kitas šalis. Ir Vokietija tyrė daug bočiamųjų veikų, Niderlanduose taip pat pasitaikė tokių sukčiavimų, pinigų plovimo atvejų. Ar Europa gali ką nors nuveikti šioje srityje? Uh, norėdama pajudinti reikalus į priekį. Gal galėtumėte paaiškinti? Hello, please. Ačiū, ponas Normelop. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Eurojustas yra labai svarbus, nes koordinuoja nacionalinių teisės saugos institucijų veiklą. Kalbant apie Portugaliją, yra pradėtas baudžiamasis tyrimas, iki teisminis tyrimas, į kuris apima ir viešus asmenis, ir kuris sulaukia ir visuomenės duom, dėmesio. Jūs e, taip pat esate iš Portugalijos ir tikriausia žinote, kad pradėti kiti ikiteisminiai tyrimai Portugalijoje ir pradėtas baudžiamasis pro... tyrimas, e, kuriame dalyvauja tiek baudžiamojo persekiojimo institucijos e, Junktinėje karalystėje, tiek Portugalijoje. Mano klausimas toks ar nebūtų protinga Eurojusto veiklą nutraukti, kol bus rastas atsakymas dėl nesutarimų tarp dviejų valstybių. Gracias, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ačiū labai, ponia Eurojusto pirmininkė už jūsų ataskaitą. Noriu padėkoti už tai, kad jūs atskleidėte ir silpnasias Eurojusto vietas. Eurojustas yra dar labai silpnas vaikas, kuriam tik šešeri. Atsakomybė didelė, reikia daugiau pasitikėjimo, reikia ir sugebėti atsiskirti nuo kitų tarnybų, kaip pavyzdžiui Olafo. Dėl Europos arešto ir ekstradicijos orderio. Jūsų ataskaitoje rašoma, kad 2008 metais, 28 metais Eurojustas sulaukė 28 prašymų, kurie nebuvo patenkinti. Ar areštą išduodanti valstybė galbūt galėjo praplėsti savo areštą, pateikdama daugiau informacijos, siekdama, kad Europos arešto orderis būtų veiksmingas. This, uh, this discussion... Labai, ponia pirmininkė. Vienas iš ataskaitos privalumų yra tas, kad mes turime daug informacijos vienoje vietoje, tačiau kitas dalykas e, trūkumas yra tai, kad ne visi žmonės tą ataskaitą perskaitys e, 13, atsiprašau, 30 ir 31 puslapis, ten kalbama apie val, teisinės pagalbos valstybėse narėse um, teikimą apie Italiją. Jūs kalbėjote, kad du metus užsitęsusios bylos susijusios su uh, kova su terorizmu Italijoje, pavyzdžiui, ir teisinė pagalba ten neteikiama. Uh, Pone pirmininkė, gal galite pasakyti, ar galbūt reikėtų valstybės narės paskatinti laikyti savo įsipareigojimų. Galbūt reikėtų pradėti ir sutarties pažeidimo procedūrą, kai tų įsipareigojimų nesilaikoma. Gal jūs galėtumėte pasakyti, kaip mes galėtume Eurojus, apie Eurojustą papasakoti visuomenėje. Mes e, tyriame labai svarbias bylas, renkame pirštų ap, atspaudus, e, yra sukurta daug ekoni, mechanizmų, e, kovojama su organižu, organizuotu nusikalstamumu, tačiau pats biudžetas yra nedidelis. Mes kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, su kuriuo kovoti yra ypatingai sunku, tačiau nevykdoma jokia tyriamoji veikla arba jos vykdoma per mažai. Manau, kad daugeliu atveju yra pažeidinėjami duomenų apsaugos reikalavimai. Surenkama daug biometrinių duomenų, tačiau jie nesaugomi. Tuo tarpu ir juos reikėtų panaudoti tyrimui. Bebe. Ačiū labai, ponė Weber. Ačiū labai. Ačiū labai, ponė pirmininkė Demoto, už jūsų pristatymą. Aš remiu jūsų poziciją, nes galvoju, kad jūs e, per keletą metų įrodėte, kad ši agentūra yra verta mūsų pasitikėjimo ir ji turėtų būti plėtojama ir toliau. Aš galvoju, kad valstybės narės yra pasiruošusios atiduoti jums daugiau kompetencijų, kad jūs galėtumėte atsiprašau, nepasiryžusios e, atiduoti daugiau savo kompetencijos jums. Mums daromas taip pat didelis spaudimas. Pažvelgusi į pagrindų sprendimą dėl jurisdikcijos dalymosi, matau, kad valstybės narės iš ties nenori perduoti jums daugiau galių. Mano klausimas. 18 puslapyje pastebėjau, kad ten rašoma apie koordinatorių susitikimus prašymą teikiančiose valstybėse. Tačiau iš tikrųjų dažnai e, susitinka vienas ar penki atstovai iš, sakykime, Junktinės karalystės ar Italijos ir kodėl taip, to, taip, e, tokie susitikimai vyksta? Ar tai todėl, kad jūs susidurėte su problemomis, ar tai susijęs su bylos aplinkybėmis? Eh, la sinceridad de su intervención nos permite hacer una. Hauri. Reikėtų kuo atviriau kalbėti apie Eurojusto veiklą, reikėtų negailėti ir kritikos. Turiu pasakyti, kad eh, ši agentūra nefunkcionuoja taip, kaip turėtų. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir keletas kitų valstybių ne pateikdamos statistinius duomenis pastebėjo, kad e, per mažai informacijos suteikiama Eurojustui, taip pat Eurojustas žiniasklaidoje yra per mažai nušviečiamas. Aš labai nusivylęs Eurojusto veikla. Iš esmės pati idėja buvo labai gera, geniali, tačiau dabar turime dar kartą pamastyti apie biudžetą e, ir šios agentūros sąrangą. Manau, kad dar kartą reikėtų permastyti Eurojusto veiklą ir jo prasme, nes patys veiklos rezultatai yra gan pilki. Ačiū labai, norėčiau paprašyti jūsų atsakyti, kaip galima trumpiau, galbūt per septynės minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pirmasis klausimas susijęs su islamo fondais. Pone Baskul uždavė klausimą. Ji klausė, kodėl į klausimą nebuvo atsakyta jai anksčiau. Atsakymas labai paprastas. Mes veikiame gavę prašymą iš valstybės narės. Jei valstybė narė nepateikia prašymo mums įsijungti į tyrimą, mes tiesiog tokių tyrimų nevykdome. Taigi galiu pasakyti, kad jei mes esame prašomi veikti, mes veikiame, o jei ne, tai ne. Šiuo atveju mes neturime teisinio pagrindo veikti, nes mes esame tiesiogiai priklausomi nuo gaunamų prašymų. Aš tiesiog neturiu prieigos prie informacijos. Aš, n, Portugalija šiuo atveju negali prieiti prie informacijos, nes mūsų šalis nesusijusi su jūsų minima nusikalstama veika. Ir jei Eurojustas šio tyrimo nevykdo, tai reiškia, kad jokia valstybė tiesiog nesikreipė į Eurojustą. O kodėl nesikreipė, neaišku. Kartais kreiptis į Eurojustą reiškia, kad prokurorai ar policijos pareigūnai turės tiesiog daugiau darbo. Aišku, jie turėtų daugiau šaltinių. E, tačiau daug paprasčiau yra dirbti su byla, kurioje nagrinėjama paso padirbimo aplinkybė ir daug sunkiau dirbti tuo met, kai tyrimo aplinkybės yra kompleksiškesnės. Taigi tiek tuo klausimu. Atsakymas tik toks, kaip aš ir pasakiau. Was, yeah. Quant, uh, in relation to the um, uh, European arrest warrant, uh, eh, Mr. Diaz de Mera, uh,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 because nobody has done this before. Uh, in relation to the implementation, uh, Mrs. Sunku pasakyti, tačiau yra taip, kad Europos teisėkūra, ne visada, teisėkūros aktai ne visada tinkamai gyvendinami valstybėse narėse. Aš kažkur skaičiau, kad Europos trečiasis ramstis yra tarsi virtualiosios teisenos įrodymas. Aš tikiu, kad daug kas pasikeis. Galiu Jums pasakyti, kad Eurojusto sprendimas buvo patvirtintas 2002 metais. Buvo susitarta iki 2003 metų rugsėjo numatyti pereinamąjį laikotarpį. Kaip manote, kiek valstybių laikėsi įsipareigojimų? Turiu pasakyti, kad tik viena valstybė ir turiu pasakyti, kad tai buvo Portugalija. Tik 50 procentų valstybių narių laikėsi prisimtų įsipareigojimų. Tai buvo 13 ar 14 valstybių, kurios perkelė Eurojusto sprendimus į savo nacionalinius teisės aktus. Tai buvo 2003 metų gruodžio mėnesis. Pavyzdžiui, um, Ispanija Turiu pasakyti, kad jūs tai padarėte 2006 metais. Galite įsivaizduoti. 2006 metais. O mes puikiai žinome, kad Ispanija yra ta valstybė, kuri kreipiasi su daugiausia prašymų į Eurojustą. Pažiūrėkite į statistinius duomenis. Šimtai atvejų. Ir jūs pažvelgiai į šią statistiką tikrai nustepsite, kiek daug bylų mes nagrinėjame. Galite palyginti skaičius. Ispanija nesikreipė į. Iš tikrųjų, Ispanija nesikreipia į Eurojustą, ji reikalauja iš Eurojusto. Dabar 2009 metai situacija pasikeitė ir mes parengėme gerą ataskaitą, mūsų atstovai yra gerai dirbantis e, Ispanijoje, tačiau penkis ar šešis metus Ispanijoje nebuvo teisinio pagrindo įsteigti Eurojusto kontaktinį punktą. Aš pats kreipiausi į ministrą Ispanijoje, stengdamasis paskatinti jį išspręsti šią problemą, nes iki to laiko nebuvo įmanoma, kad Ispanijos teisėjas e, išduotų prašymą išrašyti mm, Europos arešto orderį. Ir Ispanijos teisėjai tiesiog skraidė į kitas šalis. Tai buvo 5-6 metus ir tik nuo 2006 metų situacija pasikeitė. Manau, kad situacija yra tokia, kokia yra, tačiau yra tai geriausia, tai ką galime padaryti. Nėra jau taip blogai, kaip jūs sakote. Jei pažvelgsite į ataskaitą, rasite įdomių dalykų. Tai vienintelė tarnyba pasaulyje, kuri būtent tokiu būdu teikia pagalbą. Mes tikrai esame išskirtiniai. Ir manau, kad mūsų darbas e, yra geras. Jei jūs įsivaizduojate, kad galima dirbti geriau, tai turiu pasakyti, kad daug kas priklauso ir nuo valstybių narių ir e, jų galimybių. Pone Weber, noriu padėkoti už jūsų žodžius. Mes turime galimybę diskutuoti ir jūs buvote tokia maloni, kad kreipėtės į Eurojustą ir mes jums e, Jei jūs ateisite, tikrai suteiksime visą informaciją. Mes neturime ko slėpti. Tai yra Eurojustas. Jūs galite teikti mums visus klausimus ir sulauksite atsakymų į savo klausimus. Buvo labai malonu dirbti su jumis. Me, aš e, esu lai, laimingas, sulaukęs jūsų nuomonės. Ar galiu kalbėti portugališkai? Taip. Manau, nuo Demelo. Turiu pasakyti, kad aš laukiau būtent tokio jūsų klausimo. Galvoju, kad e, parlamento narys Demelo tikrai užduos man bent vieną klausimą. Tačiau jūsų klausimas nesusijęs su Eurojustu. Jūs norėjote atkreipti dėmesį į situaciją, kuri iš esmės yra nacionalinio ligmens. Aš kaip pirmininkas galėčiau, aišku, sudrausminti vieną ar kitą valstybę, tačiau jei tai būtų tik disciplinos klausimas, tuomet reikėtų šią problemą e, spręsti ne Europos parlamente, tačiau, sakykime, Portugalijoje. Turiu Jums pasakyti, kad e, mane išrinko Eurojusto nariai, manęs nepaskyrė Portugalija. Portugalija apskritai niekaip nesusijusi su mano postu kaip e, Eurojusto kolegi, Euro kolegijos pirmininko postu. Jūs uždavėte du klausimus. Kodėl parlamentui nebuvo suteikta e, visa informacija ir kodėl aš neatsisakiau savo mandato. Jūs minėjote, kad Portugalija tarsi vengia Eurojusto dėl asmeniškumų. Tačiau, jei perskaitytumėte pateiktą statistinę medžiagą, suprastumėte, kad Portugalija yra viena iš penkių dažniausiai į Eurojustą besikreipiančiųjų valstybių. Portugalija niekada neprašė paramos iš Eurojusto, o procesas, apie kurį jūs kalbate, yra labai senas - 2005-2006 metų. Portugalija niekada nesikreipė į Eurojustą dėl ikiteisminių tyrimų. Būtent šio ikiteisminio tyrimo. Aš nežinau, ponia pirmininkė, ar galite man leisti kalbėti ir toliau. Pirmininkas sako, kad taip. 2005 metais Jungtinė karalystė išsintė prašymą Eurojustui po trijų metų. Jungtinė karalystė paprašė Eurojusto pagalbos, todėl kad nesulaukė atsakymo iš Portugalijos. Jungtinė karalystė buvo prašysi teisinio bendradarbiavimo iš Portugalijos. E, procesas vyko nuo rugsėjo iki kovo mėnesio. Eurojust parlamente Junktinės karalystės prašymas buvo išnagrinėtas, buvo pasamdyti vertėjai, užsakyti viešbučiai, pasikeista reikiama informacija. Ir mums pavyko Junktinės karalystės ir Portugalijos problemą išspręsti. 2009 metais e, Junktinėje karalystėje dirbantis mūsų kolega sugebėjo baigti šią bylą. Tuo tarpu noriu pabrėžti, kad Portugalija niekada nesikreipė dėl būtent šios bylos į Eurojustą. Kalbant apie sutarties pažeidimo procedūrą, manau, kad jūs e, tiesiog supainėte kai kurias detalės, e, turėtumėte dar kartą pasidomėti tą bylą. Kaip jau minėjau, Portugalija niekada nesikreipė į Eurojustą, o Junktinė karalystė bylą tyrinėti jau baigė. Apgailestauju, kad e, tik tokį atsakymą jums galiu pasakyti, vėliau gal asmeniškai galėsiu jums pateikti kai kurią informaciją. Yeah. The... Dėkoju. Manau, reikia baigti diskusijas šiuo darbo atvarkės punktu. Matau, kad dar du kolegos prašo žodžio, bet aš prašau jūsų nebeklausti nieko, nebent jei jūs manote, kad tai tikrai yra būtina ir prašau apsiriboti 15 sekundžių. Pone Lutford, jum irgi tas pats. Pirmininkė, klausimas buvo būtent apie europinį klausimą ir jei leisite, portugališkai norėčiau apie tai pakalbėti. Pone Demota, nenorėjau aptarinėti šios baudžiam, konkrečios baudžiamosios bylos. Aš norėjau aptarti Eurojusto darbą ir tai, kaip yra koordinuojamas įvairių šalių institucijų darbas. Norėčiau priminti, kad šio klausimo tiesiog negalėjau užduoti parlam, parlamente Portugalijoje. Pirmininkė, tik informacijos norėčiau gauti. Gal ponas Demoto galėtų pasikalbėti su ponu Deker, kuris yra kovos su terorizmu koordinatorius, todėl kad jis savo ataskaitoje, kurią pateikė birželį, uh, sako, kad kiekviena valstybė narė išskyrus Bulgariją jau įgyvendino Eurojusto pagrindų sprendimą. O jūs savo ruoštų sakėt, kad 13 ar 14 valstybių neįgyvendino to sprendimo ir todėl aš norėčiau išsiaiškinti, kurisgi iš jūsų esate teisus. Turiu dokumentą, kurį galiu jums parodyti ir tiesiog norėjau paklausti, kasgi teisus. Kokia yra dokumento data? Tai yra Birželio antros dienos dokumentas devintų metų dėl strategijos ir veiksmų programos kovai su terorizmu įgyvendinimo. Ir tame dokumente yra įgyvendinimo lentelė. Ponas Demota? Ačiū. Dėkoju, bet jūs minite sprendimą dėl terorizmo. Ne? Eurojusto sprendimą? 2009 dokumentas parengtas, na, tai reiškia, kad visi namų darbai buvo atlikti 9. Kai taryba patvirtino sprendimą 2008-aisiais, tai 50 procentų valstybių narių nebuvo įgyvendinusios to sprendimo, bent jau mano duomenėmis. Aišku, jei norite, galime dar apsikeisti turimą informaciją ir tai dar aptarti, bet džiugu, jeigu jūs turit naujausius duomenis, kurie rodo, kad situacija pasikeitė. Ne, ponas Damota, tai yra perkelimas į nacionalinę teisę, tai jokių būdų nėra tiesioginis praktinis įgyvendinimas. Pone Melo, norėčiau užbaigti diskusijas jūsų pateiktų klausimų ir pasakysiu, kad aš neatsistatydinu už savo posto ir neketinu to padaryti. Nėra jokių teisinių priežasčių, dėl kurių turėčiau tai daryti. O antra, Eurojustas manimi pasitiki, tiki, kad aš galiu eiti šias pareigas ir man tai tikrai yra džiugu Aš tuo didžiuojuosi ir man tikrai džiugu būti čia šiandien su jumis kaip Eurojusto vadovui. Ir aš e, Eurojuste dirbu dešimt metų. Ir Eurojustas e, tam tikrą prasme yra ir mano kūdikis, mano darbo kartu su kitais kūdikis ir aš tuo tikrai didžiuojuosi. Esu Eurojuste ėjęs įvairias pareigas ir per visą tą laiką tikrai gavau savo kolegų pasitikėjimą ir norėčiau, kad Portugalijoje manimi taip pat pasitikėtų kaip ir kolegos Eurojuste. Dėkoju, ačiū už informaciją, linkime viso ko geriausio jūsų institucijai, ačiū Na, o dabar nedelsiant reikėtų eiti prie kito punkto, kurį turime aptarti. Tai yra punktas, kurį atkėlėme iš rytinės posėdžio dalies. Tai yra biudžeto procedūra. Džiaugiuosi tuo, kad aš esu paskirtas nuomonės referentu, pranešėjų. Pristatysiu pagrindinius elementus iš nuomonės projekto, kuri buvo pristatyta praeitą savaitę. Trumpai pristatysiu dokumentą, o tuomet suteiksiu galimybę pasisakyti jums, pas, pasiūlyti pakeitimus tiek dėl biudžeto eilučių, tiek dėl nuomonės projekto. Aš turiu dokumentą ispanų kalba, tad dabar kalbėsiu ispaniškai. Kaip mačiau, yra pateikta jau pakeitimų komitetui. Tai yra pakeitimų nuomonės projektui dėl preliminaraus biudžeto projekto. Ir įvairūs pakeitimai bus įtraukti į 18 skirsnį susijusi su laisvės saugumo ir teisingumo erdve, kuri taip pat glaudžiai susijusi ir su Europos domino apsaugos pareigūno postų. Bendrai biudžetas, tiksliau, įsipareigojimų asignavimai buvo padidinti 13,5 procento lyginant su ankstesniu biudžetu, 2009 biudžetu, tad tikrai gan ženklus padidinimas, ypač e, tai svarbu, kai kalbam apie būsimas išlaidas susijusias su asmenų gražinimu, taip pat su išorės sienų apsauga, 18.4 dalis, teisingumas 18.2 dalis, taip pat e, pilietinės teisės. Taip pat padidintas biudžetas ir saugumo klausimams, netgi 95 procentais, jei lyginsim su ankstesniais metais, taip pat į biudžetą bus įtrauktas ir Europolas. Migracijos ir prieglopšio klausimai 18.3 lėšos sumažėjo 1,5 procentais. Taip pat ataskaitoje yra nuoroda į e, prieglopšio paramos centrą, taip pat yra nuoroda ir į e, Europolą ir Frontexą. Konkrečiai apie biudžetą apskritai. Bendras biudžetas yra padidėjęs per saliginai trumpą laiką. Manau, kad reikėtų aptarti pakeitimus dėl biudžeto pataisimų su komisija. Dėl Frontexo Aleksandro Alvaro ir ponas Grisbek konkrečiai šiais klausimais domisi, dėl to ar bus padidinti asignavimai mokėjimams ir reikės paprašyti komisijos, kad jie pritartų lėšų perkelimui, jeigu bus paprašyta daugiau asignavimų, daugiau įsipareigojimo asignavimų 2010 metais, ponas Puzutil yra taip pat pateikęs pasiūlymą, siūlo didinti lėšas skiriamas Frontex. Ir manyčiau, kad reikia pritarti jo pasiūlymui. Toliau Europos fondas išorės sienoms, dėl jo ponia Pleshart yra pateikusi savo pakeitimą. Mes pakeitimui pritarėme, tačiau galbūt reikėtų taip pat išklausyti ir komisijos nuomonės. Ponas Jekolino taip pat yra pateikęs pakeitimą dėl pagalbos valstybėm narėm, kurios priima prieglapšio prašytojus ir pabėgėlius. Akivaizdu, kad dabartinis mechanizmas turi tam tikrų trūkumų ir palankiau yra vertinamos tos valstybės narės, kurios e, pirmosios priima prieglopšio prašytojus ir pabėgėlius. Taip pat prašoma daugiau lėšų ir e, skubos tvarka taikomom priemonėm, kurių imamasi e, tais atvejais, kai padidėja pabėgėlių srautai. Ponas Jekolino yra pateikęs ir dar vieną pakeitimą. ir reikės tam tikrų teisinių konsultacijų, dėl kurių bus pakeistas reglamentas, tačiau ne biudžetas. Reikės keisti reglamentą, e, bet galbūt šio pakeitimo aptarimui pritrūks laiko. Toliau ponios Papanikolau ir pono Buzutil E, pakeitimai, jie e, yra pateikti, tačiau man atrodo, kad tai, ko jie prašo, jau ir taip yra atspindėta reglamente. Vienai par kitaip, man atrodo, reikės dar konsultuotis su komisijos atstovais. Bet kiek žinau, komisija mano, kad tai reikėtų traukti į komiteto siūlomus pakeitimus ir mūsų nuomonė būtų teigiama. Europos pabėgėlių fondas ir skubos priemonės tais atvejais, kai padidėja srautai pabėgėlių. Šis klausimas taip pat atsižvelgia ir į vaikų apsaugą bei perkelimą asmenų. Mes pačiai idėjai pritarėme, todėl siūlome čia įtraukti ir kompromisinį pakeitimą. Dar vienas punktas dėl Europos fondo skirto trečių šalių piliečių integravimui, pono Krošet pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimo. Mes pritarėme tam, kad reikia skatinti dialogą ir bendravimą bei programas apimančias kultūrą ir švietimą tam, kad padėtumėm integruotis trečiųjų šalių piliečiams, bet manome, kad dėl šio klausimo taip pat reikėtų pasikonsultuoti su komisija. Yra dar vienas šio parlamento nario pateiktas pakeitimas, jis yra susijęs su kova su nusikalstamumu ir su informacijos mainais kovoje su priekybo narkotikais. Reikės išklausyti, ką komisija turi pasakyti šiuo klausimu, nes lėšos, kurių čia prašoma, gali būti skirtos jau kitose eilutėse. Taip pat yra pakeitimas dėl skaidrumo principo, jį pateikė ponas Kešman. Taip pat yra pateiktas ir pakeitimas dėl Kipre dingusių asmenų. Tokia būtų trumpas santrauka apibendrinimas. Ir dabar galima pradėti diskusijas ir išklausyti komiteto narių nuomonių. Tokiu būdu galėsime bendrai peržiūrėti visą nuomonę. E, terminas pakeitimų pateikimui yra rugsėjo 7 diena, tad dar e, po šios diskusijos turėsime galimybę įtraukti pasiūlytus pakeitimus. Prašyčiau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Kas norėtų pasisakyti, ponas Buzutil? Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti už pristatymą tiek nuomonės, tiek biudžeto pakeitimų įvertinimo. Labai trumpai norėčiau sureaguoti APP e frakcijos vardu. Visų pirma, dėl jūsų dokumento. Mes pritarėme jūsų nuomonį ir pritarėme tam, ką siūlote, tačiau porą pastabų iš mano pusės. Dėl Frontexo. Jei supratau teisingai, jūs sakote, kad biudžetą reikia palikti tokio pat dydžio kaip praeitais metais. Pirmininkė, norėčiau priminti, kad šis parlamentas pastarosius tris metus laikėsi politinio sprendimo didinti Frontex agentūros biudžetą ir tokiu būdu siūsti aišku politinį signalą, kad mes norime sustiprinti šią agentūrą. Jei dabar pakeisime tą poziciją ir jei dabar pirmą kartą sakysime, kad norime, kad biudžetas liktų toks, koks buvo praeitais metais, tai man tenka tik nuogastauti, kad mes siūsime labai netinkamą politinį signalą ir prieštarausim tam, ko reikalavom tris metus iš eilės. Man atrodo, kad gal geriau iš vis nuomonė reikėtų apie tai nekalbėti nereikėtų sakyti, palikime biudžetą tokį kaip praeitais metais, net jei iš tikrųjų ir ketiname tai padaryti. Tiek būtų pastabu apie Frontex. Kitas dalykas dėl pačios nuomonės projekto. Norėčiau, kad čia būtų įtraukta papildoma nuoroda į solidarumo mechanizmus, kuriuos siūlo Europos komisija. Ir tikiuosi, kad dėl to visi sutinkame ir manome, kad nereikia, neužtenka vien solidarumo instrumentų, reikia ir finansinių lėšų, kurios paremtų tuos instrumentus. Dėl biudžeto pakeitimų. Kaip frakcija mes galime pritarti daugumai pakeitimų, kuriuos teigia įvairios frakcijos. Yra tik tai keletas išimčių, e, dėl tam tikrų dalykų išsiskiria iš principo nuomonės bet manau, kad tai yra tikrai puikia proga visom frakcijom susėsti kartu prieš rytojaus ryto balsavimą ir pasiekti kompromiso dėl daugumos pakeitimų. Man atrodo, kad tai būtų įmanoma. Mes laikomės atviros pozicijos ir tikrai norėtumėm, kad kitos frakcijos pritartų mūsų pakeitimams. Ačiū. Ar būtų dar pasiūlymų? Galime išklausyti kitų pasiūlymų. Yes, may, maybe, as I have mentioned, the... Aš tikriausiai minėjau, kad turėsime galimybę išklausyti komisijos atstovų. Aš manau, kad būtų naudinga išklausyti komisijos atstovų. Atstovo pono Verhardt. Prašau, ponios Verhardt. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon. Labą dieną, ponės ir ponai. Na, nežinau, ar viską teisingai čia susidėliojau, bet pradėsiu pirmiausia nuo Frontexo. Frontexas yra labai vertinama agentūra, kuriai turime daug simpatijų ir biudžetas 2010 metams, Frontexo biudžetas buvo sudarytas atsižvelgiant į įsisavinimo gebėjimus ir veiklos planavimą ir tikime, kad 10 metų biudžete bus atspindėti šie kriterijai. 2009-2008 metais buvo įsisavinimo gebėjimų dėl e, asignavimų mokėjimams ir dėl to nesiūlome didinti mokėjimų, asignavimų mokėjimams, nes pagal naują agentūrų reglamentą e, agentūros turi gražinti neišmokėtas sumas ir turi dirbti pagal veikiančią, veikiantį biudžetą na, ir finansinė perspektyvose yra numatytos viršutinės ribos. Na, tokia yra mūsų nuomonė, bent jau einamojų laikotarpiu. Ir jau kaip minėjau, komisijos pasiūlytas biudžetas yra mūsų manimų tinkamas ir Frontexas tam pritarė. Dėl kitų pakeitimų. Komisija ypatingai sveikina pakeitimai, pakeitimus, kuriuose kalbama apie Europos pabėgėlių fondą, padidinti finansavimą šiam fondui, nes e, pastarosios komisijos iniciatyvos dėl vidinių lėšų įtraukimo į biudžetą ir asignavimų padidinimo ir matome, kad vis didėja paraiškų skaičius, dėl to pritarėme tam finansavimo padidinimui ir 2010 metais keturiems fondams finansavimą turime smarkiai padidinti. Dar vienas pakeitimas, kuris mums priimtinas, yra dėl paramos vizų interneto tinklapio įsteigimui. Komisija pritarė šiam siūlymui, norėtų jį gyvendinti. Tarnybos irgi pritarė šiam siūlymui. Dabar dėl sugražinimo ir integravimo fondų. Pakeitimai jau yra įtraukti į dabartinę veiklą ir programą, dėl to nemanome, kad reiktų dar papildomai numatyti apribojimus ar numatyti papildomus reikalavimus, kai būtų galima įgyvendinti tuos e, siekius dešimtaisiais metais. Taip pat panašiai yra nuomonė ir dėl kitų pakeitimų susijusių su nusikaltimais, dėl narkotikų, e, kovos su nusikaltimais programos. Čia pakeitimai mums šitie pakeitimai yra visiškai įtraukti į dabartinę programą ir jau yra inkorporuoti į dešimtųjų metų programų planus ir dabartiniai pasiūlymai, kurie, kurie dabar yra rengiami, kurie bus įgyvendinti dešimtųjų metų pradžioje, atspindi tuos siūlymus. Taigi tie pasiūlymai jau visapusiškai įtraukti į mūsų planus. Ar pakankamai atsakiau į klausimus? Dėkojame už pastabą, sako pirmininkas. Tačiau, kiek suprantu, dar buvo norinčių pasisakyti. Pone Alvaro ir Tavarės. O po to dar žodį suteiksime ponui Busutil ir pabandysime apibendrinti ir padaryti išvadas. Prašau, ponia Alfano. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad turime pritarti tiems pakeitimams, kuriuos siūlo ponas Krušetė. Jo čia nėra šiandieną, bet aš manau, kad privalau Jums pasakyti, kad ponia Krušetė šiuo metu yra Italijoje, ji susiduria su didelė grėsme savo valstybėje, jai grasina mafija ir atitinkama institucija nesuteikė jai e, eskortavimo paslaugų apsaugos paslaugų ir aš manau, kad reikia pritarti jos siūlomiems pakeitimams, kur kalba eina apie tam tikrų paramą tam tikroms organizacijoms. Panaudojant turtą konfiskuotą, kaip būtų galima panaudoti turtą konfiskuotą iš mafijos. Tai yra labai svarbi sritis Italijai. Taip pat yra numatytas projektas tam, kad trečiųjų valstybių piliečiai būtų integruoti, įtraukti. Ir aš manau, kad komitetas turi pritarti mano minėtos kolegės pasiūlymams, pakeitimams. Dėkoju, e, ponas Tavarės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu. Norėčiau pasakyti, kad bet kokie Frontexo finansavimo ar kitos agentūros finansavimo padidinimai turėtų būti susijęti su konkrečiais Europos agentūrų poreikiais. Taip pat reikalinga parengti ir detalius veiksmų planus. Ir anksčiau didinome agentūroms finansavimą ankstesniais metais ir aš manau, kad būtų dabar racionalu pažiūrėti, ar mes tiesiog tuos biudžetus didiname kaip tiesiog kaip politinį žingsnį, ar tiesiog tam, kad būtų pasiekti konkretūs apčiuopiami tikslai. Ir viskas turi būti daroma pagal išlaidų planavimo, pagal išlaidų planus, kaip buvo anksčiau. Ačiū, ponas Busutil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Trumpai norėčiau dar sureaguoti tai, ką sakė komisijos atstovė. Pirmiausia, dėl Frontexo. Prieš dviejus metus mes dvigubai padidinome visos agentūros biudžetą Ir kai ėmėmės iniciatyvos tą padaryti, komisija bandė mums pasakyti, kad to nereikia, nes nėra pakankamai įsisavinamos lėšos. Taigi tikrai labai gerbiu techninę komisijos nuomonę, tačiau vis tiek buvo primtas galiausiai politinis sprendimas padidinti tą finansavimą. Mes priemėme tą politinį sprendimą ir galiausiai ir taryba, ir komisija mums pritarė. Taigi dėl Frontexo, aš manau, ponė pirmininkė, pirmiausia, mums reikia politinės lyderystės mes ėmėmės tų darbų, negalime jų atsisakyti dabar. Dėl tų pakeitimų, kurie jau yra įtraukti dabartiniuose reglamentuose, kaip sakė komisijos atstovė. Aš manau, kad tie pakeitimai, jeigu pakeitimai jau yra numatyti reglamentuose, tuomet, na, jie yra primtini pakeitimai, nes jie kaip jau ir yra numatyti reglamentuose anot komisijos atstovės. Taigi mano nuomonė yra tokia. Aš manau, kad yra daug priežasčių pritarti tiems pakeitimams, o ne juos ignoruoti, nes tie nariai, kurie siūlė tuos pakeitimus, tiesiog nori akcentuoti, politiškai akcentuoti tai, kas yra jiems svarbu. Ir kadangi tie dalykai ir taip jau egzistuoja teis, veikiančiuose reglamentuose, taigi mes negalime ignoruoti šio komiteto narių politinės valios. Dėkoju. Mes atidžiai išklausėme kolegų pastabų ir atsižvelgsime, ponia Alfano, tovarės, į jūsų pastabas. Ponia Busutil taip pat ir jūsų skirtą dėmesį Frontexo klausimui. Be jokių abejonių aš pritariu visiškai tam, ką jūs sakėte. Aš pats asmeniškai kėliau klausimą, kai rengiau nuomonės projektą apie Frontexą. Ir suprantu, kuo puikiausiai, kad Frontexas tikrai per trumpą laikotarpį padidino savo biudžetinės nuostatas. Ir šios institucijos gyvavimas dar yra gan trumpas, įsteigta institucija prieš kelis mėnesius ir kai aš Ispanijos vyriausybėje dirbau teisingumo ministru, buvo tuomet priimtas sprendimas ir tikrai per trumpą laiką finansiniai ištekliai buvo smarkiai padidinti. Taigi aš pats kėliau tą klausimą ir mane tarnybos, su, komis, su kuriomis konsultavausi, informavo, kad šiuo konkrečiu atveju, šią konkrečią progą, Pirmąjį kartą Frontexas nesugebėjo įsisavinti visų lėšų, visų išleisti tų finansinių išteklių, kurie buvo agentūrai skirti numatyti biudžete. Tų lėšų, kurios skirtos buvo veiklai gyvendinti. Na ir aš sutinku ir tikrai jautriai vertinu jūsų nuomonę ir siūlau dirbti kartu tam, kad galėtumėme pagerinti Frontex skirtų pakeitimų formuluotę, kad galėtumėme balsuoti kartu ir siūlau bendrai, vieningai parengti galutinį projektą, nuomonės projektą e, mūsų sekretariato pagalba. Visi suprantame, kad pagal stabilumo straipsnį, jeigu padidinsime išteklius kuriai nors institucijai ar kokiai, kokiam nors ES mechanizmui, kitos institucijos turės už tai sumokėti kainą, nes tai turės įtakos jų biudžetams. Tačiau turime viską daryti kartu iš vien ir šimtų procentų suprantu, kad sutinku, kad Frontexas yra labai svarbi institucija, mes siunčiame svarbu politinį signalą, stiprindami e, šios agentūros gebėjimus ir didindami, plėsdami tą agentūrą, o ne mažindami jos e, gebėjimus. Mm. <clears throat> ir nenorime stabdyti jos veiklos, paralyžuoti jos veiklos. Taigi manau, kad turime atvirai padiskutuoti per mums skirtą laiką. Laiko yra nedaug. Galutinis terminas yra rugsėjo 7. Taigi iki to laiko mes jau turime galiausiai apsispręsti, nuspręsti ir susitarti dėl Frontexo finansavimo pagal biudžeto eilutes, būtent lybė komitete turėsime balsuoti galiausiai dėl to. Ir turėsime balsuoti dėl nuomonės projekto, o kitas balsavimas bus dėl biudžeto eilučių konkrečių. Taigi turime paskubėti uh, Bet aš tikrai atvirai galiu padiskutuoti ir esu atviras, mes galime kažkaip bandyti surasti tą galutinę formuluotę, nes labai svarbu nusiųsti teisingą signalą. Sutinku su, su jūsų nuomonė ir kaip jūs bandote savo politinės frakcijos jautrumus atspindėti, jie yra svarbus. Na ir kai kalba eina apie Frontexą, kuris yra pagrindinis svarbus žingsnis į priekį kurį žengia ES pastaraisiais metais, aš manau, kad turime akcentuoti tą signalą atitinkamai, e, darniai ir turime dirbti iš vien kartu. Ponas Tavarės, prašau, trumpai e, noriu pasakyti, kad, na, žinoma, mes irgi esame pasirengę atvirai e, diskutuoti, pagerinti tą galutinę formuluotę, tačiau būkime atsargus, nenusiųskime politinio signalo tik tai pagristo piniginė išraiška, o ne pol, politinėmis formuluotėmis, nes labai svarbu ir tinkamai politinę prasme suformuluoti tą, tą tekstą. Turime nubrėžti politinės gairės, politinės kalbos pagalba, o ne vien tik tai e, kalbėti piniginė, piniginiais terminais. Taigi aš atvirai esu pasirengęs diskutuoti, tačiau vien tik tai biudžeto didinimas, kaip teigia ir pats Frontexas, e, jie neturi gebėjimų tiems pinigams įsisavinti. Taigi nėra prasminga nei finansinė prasme, nei biudžetinė, nei politinė prasme tą daryti. Yeah, of course course, I mean, uh, we, we, we all agree with that. But... Na taip, visi sutinkame, bet kalba eina apie Frontexą, kuris neegzistavo dar prieš keliarius metus dabar. Ta agentūra egzistuoja ir matome skirtumą. Ispanijoje, Maltoje matome darbo rezultatus. Taigi kalba aišku ne, neina vien tik tai apie pinigus, ne vien tik tai apie finansavimo didinimą, bet ir apie tai, kad kad tam tikros institucijos agentūros tikrai pasiekia gerų apčiopiamų rezultatų. Taigi, na, turime kažkaip apsispręsti dėl galutinės formuluotės, jeigu tam pritarė ponas Busutil. <clears throat> Puiku, periname prie kito darbo tvarkės punkto. Presidency is not present for the point 9 and the rapporteur Coelho for the point 10 and 11 is not enough time to do it. So this point, this point uh, delayed the next committee meeting at the end of September. I see. <laughs> I've been informed that the Swiss, Swedish presidency uh, is not any longer with us. Kadangi Švedijos atstovų daugiau nėra, tai... A, yra, atsiprašau, yra. Puiku, tuomet turime dar šiek tiek laiko ir šiam darbo tvarkės punktui pristatyti iniciatyvą. Nes ponas Koelio, kuris aštuntai ir devintai darbo tvarkės punktus turi pristatyti, jo nėra dabar su mumis. Taigi tuos klausimus atidedame kitam posėdžiui, rugsėjo pabaigai. Bet vis tiek manau, kad dar turime šiek tiek minučių, per kurias galime uh, iki pusės septynių dar turime kažkiek laiko, kad išklausytumėme Švedijos informacijos apie priekybą žmonėmis. Būtent šiuo darbo atvirkės punktu ir baigsime šiandieninį darbą, taigi prašau Švedijos atstovę, kviečiu atsisėsti šalia manęs. Commission is also doing. I would really like to expect, yeah, because yes, it is. Okay. We invite again the Swedish presidency. Norime dar kartą paprašyti pirmininkaujančios Švedijos ir komisijos atstovų. Suteiksime jums žodį, bet dar kartą priminsiu, kad turime nedaug laiko, turėtume baigti posėdį po 15 minučių. Tack så mycket, ordförande. Ehm, och eh, jag vill tacka. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ir komiteto nariams už šį kvietimą. Pabandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, apžvelgsiu bendrą mūsų veiklą ir pasakysiu, ko Švedija ketina imtis prekybos žmonėmis prevencijai skatinti. Vėliau perduosiu žodį savo kolegijai, kuri kalbės apie pamatų sprendimą. Beatris Ask jau kalbėjo apie tai, kad prekyba žmonėmis yra itin svarbi tema pirmininkaujančiai Švedijai. Mes norėjome susitelkti prie tiekimo pusės. Mes norėtume problemą pakirsti jos susidarimo vietoje, tai yra trečiosiose valstybėse. Kokių žingsnių mes imsimės? Pirmiausia, įtrauksime prekybos žmonėmis klausimą į visas darbo tvarkės, kuriuose posėdžiaus ir trečiosios valstybės JAV e, ir kitos. Pirmasis žingsnis yra ypatingai svarbus ir Kiekvieną kartą kalbėdami apie nusikalstamą veiką su trečiosiamis šalimis pabrėšime ir prekybą žmonėmis. Bandysime atkreipti jų dėmesį, kad reikėtų kor geriau koordinuoti tyrimą savo šalyse, laikytis ES ir JT organizacijos teisės aktų. Esame numatę ir veiksmų planą kuriame yra numatytos ir priemonės, apie kurias dabar išsameu nekalbėsiu. 19 ir 20 spalio vyks konferencija su trečiosiamis valstybėmis, į kurią yra pakviesta taip pat Rusija ir Junktinės Amerikos valstijos. Perduosiu žodį kolegai. Ačiū labai. Prekyba žmonėmis yra labai svarbi tema. Komisija praėjusių metų savo ataskaitoje rašė, kad į Europą parduotų žmonių skaičius padidėjo tūkstančiais. 2006 metais buvo 1500 žmonių patekusių į Europos Sąjungą. Dabar šis skaičius didėja. Kovo 25 dieną komisija pateikė pasiūlymą e, susijusi su nauju pamatu pagrindų sprendimu dėl prekybos žmonėmis. Čia yra bandoma iš modernios perspektyvos e, pažvelgti į šią problemą, e, skiriant didesnį dėmesį pažeidėjų persekiojimui, aukų teisėms ir diskusijos jau prasidėjo ir taryboje balandžio mėnesį, jos tęsiasi ir toliau. E, pirmininkaujantį Švediją šiams diskusijoms skirs didelį dėmesį ir nuolat teiks ataskaitas. Noriu tarti keletą žodžių apie keletą esminių komisijos pasiūlymo bruožų. Šiame pasiūlyme yra pateiktos savokų apibrieštys, numatytos didesnės sankcijos pažeidėjams, taip pat akcentuojamos aukų teisės. Mm, yra akcentuojama, kad nereikėtų teisti pačių nukentėjusiųjų, kaip pavyzdžiui, vaikų. Kalbant apie pažeidėjus, mes ypatingai daug dėmesio skiriame jurisdikcijos nustatymui. Stengiamės, kad visi pažeidėjai būtų registruojami atitinkamose sistemose. Taip pat siūlome, kad valstybės narės prekybą žmonėmis klasifikuotų kaip ypatingai sunkia nusikalstama veika, prilyginama organizuotam nusikalstamumui. Kalbant apie nukentėjusiuosius, mes mm, manome, kad reikėtų jiems užtikrinti tas pačias teises, kurios užtikrinamos E, nukentėjusiesiems baudžiamosiose procesuose ir seksualinės, pavyzdžiui, seksualinių nusikaltimų aukos neturėtų būti kviečiamos į teismo posėdžius, taip užtikrinant jų teisės. Šiame komisijos sprendime taip pat pateikiamos nuostatos e, reguliuojančios paramą nukentėjusiesiems. Taip siekiama suteikti galimybę nukentėjusiesiems e, prisidėti prie ikiteisminių tyrimų. Taip pat akcentuojamas ir bendradarbiavimas. Akcentuojamos priemonės galinčios sumažinti prekybos žmonėmis apimtis. Niderlandų pavyzdys yra nuostata, pagal kurią valstybės narės yra skatinamos įsteigti nacionalinių pranešėjų postą, kurie atliktų stebėtojo vaidmenį ir e, įgyvendintų prekybos žmonėmis prevencijos politiką. Tai aišku, reikalauja tampraus bendradarbiavimo mm, tarp įvairiausių tarnybų, pilietinės visuomenės, e, teisėjas saugos institucijų ir kitų. E, be šių šalių pagalbos e, prevencija būtų neįmanoma. taryboje teisės aktai yra bandomi nagrinėti kuo greičiau. Dabar žodis kolegijai. Uh, Ačiū labai. Bandysiu laikytis laiko grafiko. Valstybės narės labai teigiamai e, vertina mūsų iniciatyvą, tai yra prekybo žmonėmis prevencija ES lygmenių. Tai yra tikrai gera iniciatyva, bet to komisijos pasiūlytos priemonės taip pat yra priimtinos. Komisija siūlo tradicinę teisėkurą kombinuoti, derinti su moderniomis priemonėmis. Ši iniciatyva buvo pradėta dar pirmininkaujant Čekijai, o dabar įgauna vis didesnį tempą. E, vyko diskusijos Liepos mėnesį taryboje, dabar panašu, kad taryb, e, daryb, diskusijos taryba bus greitai baigtos. Aišku, tas pasiūlymas yra ne vienareikšmiškai vertinamas. Kai kurios nuostatos, pavyzdžiui, dėl tolesnio baudžiamojo persekiojimo yra ne visoms valstybėms narėms priimtinos. Baudžiamasis procesas skirtingose valstybėse narėse yra vykdomas skirtingai ir todėl reikia uh, ieškoti būdų, kaip numatyti konkrečius, konkrečias priemonės būtent e, prekybos žmonėmis prevencijai skatinti. Buvo pateiktas toks pavyzdys, kad e, pavyzdžiui, Tuo ir baigsiu pranešimą. Ačiū labai. E, pirmininkaujantį Švedijai šis klausimas yra labai svarbus. Mes visi suvokiame, kad priekyba žmonėmis yra svarbus klausimas, klausimas tačiau vertėjai dirba laikydamiesi tam tikrų laiko grafikų. Taigi, Noriu paprašyti jūsų supratimo, nes nors ir mačiau keletą iškeltų rankų, galvoju, kad e, dienos bėgyje mes e, diskutavome labai svarbiomis temomis, o dabar nenorėčiau vėl pradėti diskusijų, todėl siūlyčiau iškilusius klausimus. Pateikti raštu pirmininkaujančiai Švedijai ir komisijai. Aš esu tikras, kad e, Švedijos atstovai parengs jums atsakymus taip pat raštu. Taip pat Mes dar turėsime ne vieną progą kalbėti šiomis temomis kitame Libe komiteto posėdėje, kuris vyks rugsėjo pabaigoje, tiksliau pasakius 29 ir 30 rugsėjo. O rytoj pradėsime 9 val. ryto. Dėkuoju Jums uždėmesį. Dėkui.